Uh, dear colleagues, I think we, we should begin. It's now. Kolegos, manau, turėtume pradėti jau septynios minutės po devintos. E, šiam darbo tvarkės punktui esame numatę pusantros valandos. Dėkoju kolegoms, kurie susirinko laiku. Ypač dėkoju komisijos vicepirmininkui, kuris atėjo netgi penkiomis minutėmis anksčiau. Taigi esame numatę struktūrinį dialogą su komisijos vicepirmininku Franz Timmermans dėl geresnio reglamentavimo e, teisinės valstybės ir pagrindinių teisų hartijos. Mes Paskutinį kartą, paskutinį kartą komisaras čia lankėsi metų pradžioje, praėjo nemažai laiko, bet e, per tą laiką įvyko ir tokių individualių susitikimų ir visai neseniai prieš keletą dienų buvome su ponu Timermansu susitikę ir Strasbūrė. Mes žinoma palaikome glaudžius ryšius su jo biuru. Dabar turime puikią bro, pra, progą pateikti jam nemažai klausimų susijusių su jo atsakomybės rytimi. Kolegos, vyks e, vadinamasis struktūrinis dialogas. Tai reiškia, kad pirmiausia pasisakys koordinatoriai, o po to visi kiti. Tokia bus mūsų dialogo struktūra. E, prašau visų laikytis drausmės. Pirmiausia, išklausysime koordinatorius. Matau, kad iš jų yra vienas šioje salėje. Po to galės kiti pateikti klausimų. Ir Praėjusį kartą mums truputį pritrūko drausmės, o dabar aš e, bandysiu sudaryti sąrašą, kalbėtojų sąrašą, tiesa jis nebus baigtinis, nes žinau, kad kai kas prie mūsų prisijungs vėliau. Na, jeigu norite kalbėti, pakelkite savo korteles. Kolega dabar užsirašo jūsų pavardės. Taigi panašu, kad vyks socialistų klausimų valanda su vienu žaliųjų atstovu ir su ponu Bony. Manau, kad e, tai jums parodo, pasiski, kokia yra jėgų pusiausvyra Libe komitete, bet daugiau nieko nesakysiu, nes tai prisidarysiu savo bėdos. Kolegos, mūsų laukia daug svarbių, rimtų klausimų. Būkite drausmingi, laikykitės numatyto laiko. E, ir jeigu bus e, po pirmojo klausimų raundo, jeigu liks laiko, e, galėsime surenkti ir antrąjį klausimų raundą. Bet prašau kalbėti ne ilgiau kaip po dvi minutės. Taigi visų pirma, išklausysime Franco trumpos žangos. Žodis jums. Ačiū, Klodai. Labas rytas visiems. Aš sveikinuosi su jumis šį ankstyvą rytą. Labai džiaugiuosi E, lankydamasis čia, e, na, komisijoje mes šį komitetą vadiname liūto narvu. Manau, kad gyvename labai įdomiais e, laikais, yra daug iššūkių, kadangi žmogaus teisėms kyla pavojus įvairiose valstybėse narėse ir įvairiais požiūriais. Šie laikai yra sudėtingi ir todėl, kad Mm, teisinės valstybės arba įstatymų viršenybės e, principas, kuris yra šios sąjungos veikimo pagrindinis principas, taip pat e, dabar yra kvestionuojamas, aptariamas arba kartais tiesiog ignoruojamas. Ir man yra labai aišku, kad jeigu visapusiškai negerbsime e, įstatymų viršenybės principo, ES anksčiau ir vėliau žlugs. Aš manau, kad mes e, e, metams bėgant e, kai kurios dalykus pradėjome vertinti kaip savaime suprantamus. Ir, bet kitų metų komisijos darbo programoje nu, sieksiu Norėsiu, kad komisijos darbo programoje būtų labai konkrečiai paminėtas e, įstatymų viršenybės principas, nes jeigu neturėsime įstatymų viršenybės, tai liks tik tokia plika valdžia, kad mes priimsime taisyklės, visi kiti turės e, jomis vadovautis. Ta plika valdžia reiškia, kad demokratija taps mažumos tyronija, o ne e, pagarbo, pagarba mažumoms. Taigi mes dabar susidurėme su esminiais klausimais. Taigi reikia dabar kovoti su įvairiais reiškiniais. Visų pirma, su neapykantos kurstimu e, internete. Jūs žinote, kad e, praėjusiais metais vyko forumas e, nu, susijęs su žmogaus teisėmis, su tolerancija ir su kova su neapykanta dėl religinių įsitikinimų, neapykanta nukreipta prieš žydus arba musulmonus. O šiemet nekantrai laukiu mūsų kolokviumo, kolokviumo dėl žiniasklaidos laisvės. Manau, kad šis klausimas mūsų vertybių bendryjei yra labai svarbus ir reikia pagalvoti, mm, kur yra einama ES užtikrinant, koks, kaip keičiasi žiniasklaidos vaidmuo ES. Na, žiniasklaida yra lik tam tikros e, tikrovės e, patikrinimas ir manau, kad čia reikia nagrinėti įvairius svarbius aspektus. Dar savo įžangoje noriu paraginti jūs drąsiai renkti dialogą ir diskusiją su valstybėmis narėmis apie įstatymų viršienybę ir teisinę valstybę. Jūs žinote, e, kad aš esu užmesgęs dialogą su Lenkijos vyriausybė, bet tai galiu daryti tik jeigu turėsiu visapusišką mm, parlamento paramą ir kažko pavyks pasiekti, tik jeigu būsime vieningi. Aš manau, kad mes turime e, siekti, kad būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas, tai taip pat yra labai svarbus teisinės valstybės elementas. Kitas elementas yra saugumas. E, jis yra būtinas, kad e, galiotų teisinės valstybės principai ir būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Man atrodo, kad jūs buvote sustikę su Julianu Kingu ir su Dimitris Avramopulos pastaruoju metu. Mes ir toliau su jais dirbsime šiuose srityse. Mm, jau paminėjau keletą įvairių klausimų, o baigdamas norėčiau aptarti migracijos klausimą. Uh, Mūsų piliečiai mano, kad migracija yra nekontroliuojama ir manau, kad būtent tai toks piliečių suvokimas kelia didžiausią grėsmę žmogaus teisėms ir teisiniai valstybei. Aš manau, kad mes turime iš esmės aptarti šį klausimą, dirbame su parlamentu šioje srityje ir tikrai tikiuosi jūsų paramos ir toliau. Jeigu būsime vieningi, tai. Mm, turėsime daug daugiau galimybių pasiekti sustarimą su taryba. Tų galimybių bus daugiau, nei tuo atveju būtume mm, mūsų nuomonės išsiskirtų. Ačiū. Dėkoju Fransai, dėkoju už glaustą pristatymą, už visus tos klausimus, kurie buvo iškelti. Taigi, kolegas, kviečiu irgi kalbėti trumpai, po dvi minutės kiekvienam. Pradėsime nuo koordinatorių. Turime tik tris koordinatorius. Ir vienas, kuris pavaduoja koordinatorių. Barbara Kodrika, man atrodo, Kodricka e, vietoj Barbaros Holmeier pasisakys, ji šiandien ją pavaduoja. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už tokį glaustą temų pristatymą. Esu iš Lenkijos ir norėčiau atsiprašyti už visus nepatogumus, kuriuos jums teko patirti iš dabartinės Lenkijos vyriausybės pusės, kai lankėtės Lenkijoje. Labai džiaugiuosi, kad savo veiksmais Lenkijos atžvilgiu pasisakydamas už Lenkijos žiniasklaidą, už teisingumo uh, sistemą, teismų sistemą, jūs visuomet teigiate ir pasakojate tai, ką daro komisija, niekas nėra, kad komisija nėra nusistačiusi prieš Lenkiją ar Lenkijos vyriausybę, tiesiog nusistačiusi prieš tuos, kurie nori užvaldyti visą galę Lenkijoje ir užvaldyti demokratiją. Tai mums yra labai svarbu. Ir man atrodo, kad tai ką mes matome Lenkijoje, kai žmonės išeina į gatves. Ir nemažai ir Europos parlamentas priemė rezoliucijų apie Lenkiją, tai tik tai rodo, kad esame vieningi. Ir tos vienybės labai reikia. Kitaip tariant, Europos parlamentas pasisako prieš tai, kas vyksta, kaip yra pažydinėjama demokratija ir įstatymų viršin, įstatymai ir jų viršinybės principas. Lenkijoje mes esame įsitikinę Europos parlamente, kad įstatymų viršinybės principas yra tas cementas, kuris laiko visas valstybės narės kartu. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Ar jūs, na, kadangi mes rengiame pranešimą parlamente, kuris bus aptarinėjimas Strasbūrė. Turiuomenėje pranešimą, kurį rengia Sophie Intveld apie teisinės valstybės principus Europoje. Šis pranešimas bus aptarinėjimas Strasbūrė. Ar sutinkate su pagrindinėmis pranešime išdėstomomis temomis ir tuo požiūriu, kuris buvo pasirinkta šiame pranešime? Ar sutinkate, kad mums reikia labai solidžių mechanizmų, kažko labiau matomo, kas leistų Europos komisijai ir Europos parlamentui atlikti situacijos vertinimą, kalbant apie tai, kiek teisinės valstybės principai yra e, gerbiami valstybėse narėse. Labai prašau laikytis dviejų minučių e, termino pasisakymui. Toliau socialdemokratų vardu Birgit Cipel, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkui. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė Fransas Timmermansas savo įžanginėme žodyje. Būtent, kad daug mūsų bendrijos ir bendruomenės pasiekimų dabar yra ignoruojami ar pamirštami ir mes suprantame, kad savo to leisti negalime. Privalome imtis ryštingų veiksmų, kai nėra laikomasi taisyklių. Ir aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ankstesnė kalbėtoja apie Lenkiją. Komisija pradėjo teisinės valstybės principų įstatymų viršinybės mechanizmą, yra ir Ven Ve Venecijos komiteto rekomendacijos. Taigi dabar, ką komisija ir mes kartu galėtumėme padaryti, kad ši vyriausybė laikytųsi bendrų taisyklių ir pataisytų tai, kas buvo padaryta neteisingai. Ir norėčiau dar grįžti prie Vengrijos. Ar netėjo laikas pradėti teisinės valstybės principų mechanizmo taikyti ir Vengrijos atžvilgių? Ir čia labai norėčiau aiškiai pasakyti, kad netiesa, jog ES ar pabėgėliai kelia grėsmę Vengrijai. Orbanas su savo politika sumenkina laisvės ir demokratijos principus e, Vengrijos piliečiams. Orbanas tikrai negina ir nesaugo Vengrijos tapatybės, jisai gina tik savo galę ir e, reikalinga nepriklausoma žiniasklaidos uh, žiniasklaida, žodžio laisvė Vengrijoje ir turime būti aktyvūs, neleisti įvykiam klostytis taip, kaip jie klostosi dabar. Ir norėčiau pakartoti tą klausimą, kurį uždavė ankstesnė kalbėtoja dėl teisinės valstybės principo mechanizmo, kuris tikiuosi bus patvirtintas didelė balsų dauguma kitą savaitę. Gal ten ir yra šiokių tokių trūkumų tame mechanizme, tačiau norėčiau paklausti, ar komisija yra pasirengusi imtis to mechanizmo, kad tai būtų pagrindas veiksmams ir ar bus e, užtikrinamas tokios sistemos įdėgymas. Ačiū. Dabar Cecilija Vikstrim, nežinau, ar nori iš karto pasisakyti, ar esate pasirengusi. Labai džiaugiuosi galėdama suteikti žodį kolegijai. Nagi puiku, Sofi. Alde frakcijos vardu. Labas rytas komisijos nary. Labai džiaugiuosi išgirdus jūsų žodžius e, apie tai, kad be įstatymų viršenybės ES neliks. Ir jeigu teisingai supratau, jūs įtrauksite pasiūlymus ir į kitų metų komisijos veiklos programą. Ir aš irgi labai lauksiu, kada plačiau bus apie tai papasakota. Ir kitą savaitę, aišku, mes aptarnėsime mano pranešimą, bet man labai bus įdomu sužinoti, ar jūs gavote jau tą pranešimą, e, kurį, dėl kurio diskutuosime kitą savaitę ir ar jį palankiai vertinate, ar manote, kad yra pakankamas pagrindas tolesnėms diskusijoms tarp komisijos parlamento ir tarybos. Taip pat jūs minėjote geresnę teisėjų kūrą. Na ir tai yra irgi tos pačios monetos kita pusė, nes e, principai turi būti sąžiningai griežtai taikomi visi klausimai susijęs su ekonomika, verslu, biurokratijos mažinimu, bet aš žinau, kad tai nėra taip griežtai taikoma kitose srityse, tarkim, saugumo, pabėgėlių politikos ir kitose, nes man atrodo, kad labai daug teisės aktų primame ir žinome, kad jie yra labai švelni ir bus labai lengva juos apeiti. Tai man įdomu, ką jūs pasiūlysite, kad būtų galima ištaisyti tokią situaciją. Kitas klausimas labai konkretus. Ir taip pat pateiksiu pavyzdį, kaip būtų galima geriau pasitelkti turimus instrumentus. Jau daugelį metų mes užduodame klausimus komisijai apie taip vadinamą į prieš gėjus nukreiptą įstatymą Lietuvoje. Čia vienas pavyzdys. Ir kas kart komisija pateikė atsakymą, taip mes kalbame su vyriausybė. Man įdomu sužinoti, kiek komisija yra nusiteikusi pradėti čia pažeidimo procedūros taikymą ir norėčiau daugiau išgirsti apie skaidrumą. Žinau, kad tai yra viena jūsų mėgstamiausių temų, mano taip pat. Žinau, kad pažangos yra pasiekta šiek tiek, bet suprantu, kad nepakankamai daug ir mes visi Europos parlamente bandome irgi tarsi kurti tą atvirumo kultūrą, tačiau to nenoro vis tiek yra daug, kalbant apie galimybę susipažinti su dokumentais ir panašiai. Norėčiau sužinoti, ar kas nors yra daroma šioje srityje. Žalėjau, e, Judith Argentinė. Ačiū pirmininkė. E, komisijos narys sakė, kad norėtų bendradarbiauti ir primant teisės aktus, kuo galima greičiau Gal galėtų komisijos narys pakomentuoti, apie kurios e, pasiūlymus jis kalba ir kokių pasiūlymų galime tikėtis e, per ateinančius metus, nes man nelabai aišku. Ir jeigu skubus teisės aktų prieimimas reiškia, kad nėra vykdomas e, poveikio vertinimas, tai aš būčiau linkus šiek tiek mažiau skubėti, nes kalbame apie dabar, tarkim, vieną pasiūlymą, kur, kurie, kurio bandoma perkelti pabėgėlius ES ir teisės aktai buvo primti be poveikio vertinimo ir panašu, kad jie teisiškai nėra racionalūs. Tai reiškia, kad dabar turime juos padaryti teisiškai racionaliais, dėrėdamėsi su taryba ir komisija. Ir man atrodo, kad tokiu būdu prarandame laiko. Ir parlamentas naudojamas netinkamais tikslais, tiesiog turi būti iš, dabar išvalomi tie teisės aktai, kurie skubiai yra siūlomi visuomeniai. Taigi, man įdomu, kodėl teisės aktai, ypatingai apie dėl prieglopšio ir pabėgėlių mus pasiekė be poveikio vertinimo. Dažnai man susidaro įspūdis, kad nie, jokie teisininkai net nebuvo rimtai panalizavę tų teisės aktų prieš pateikiant juos parlamentui. Toliau Teisingumo vidaus reikalų ministrų taryba. Višegrado šalys labai aršiai pasisako apie tai, kad pabėgėlių perkelimas iš Italijos ar Graikijos nėra jų atsakomybė. Gal galėtumėte plačiau tai pakomentuoti? Juk tai tarp vyriausybinės susitarimas ir parlamentas šiandien netarė svarbaus savo žodžio, bet tai turės įtakos vėlesnėms diskusijoms, kai bus kalbama apie Dublino konvenciją reglamento peržiūrą ir direktyvos peržiūrą. Taigi, Man atrodo, kad 2017 metais vyks rinkimai juk Prancūzijoje, Vokietijoje, taip pat e, Malta mano, kad pabėgėlių klausimas yra pats svarbiausias darbo tvarkėje, bet vis tiek per ateinantį pusmetį bus uh, sąstingis ir jeigu komisija nepasiūlys pažangių planų, tai tikrai išvaistys, išvaistysime daug laiko. Gal galėtumėte plačiau taip komentuoti. Ačiū ir dabar Kornelijos Ernst vardu, ponia Bjork. Ačiū. Buvo pasakyta jau nemažai e, svarbių dalykų, bet norėčiau akcentuoti teisėkuros procesą. Labai svarbu, kad tas teisėkuros procesas būtų ne tik spartus, bet ir geras. O aš manau, kad mm, mums trūksta vertinimų. Daugelį pasiūlymų reikėtų labai kruopšiai įvertinti. Ir jeigu na, taryboje yra tam tikras pasidalymas, čia išsiskiria Višekrado šalis, norėčiau paklausti, koks yra jūsų planas B, nes manau, kad to atsarginio plano reikia. Buvo pateikta klausimų apie Lenkiją, norėčiau į tai sureaguoti, bet ir Vengrija, e, tai, kad, ko buvo imtasi dėl Vengrijos, neturėjo didelio poveikio. Matome didėjančią vyriausybės ksenofobiją, girdėjome apie migrantų išstumimą. E, priimti teisės aktai netitinka ES teisės aktų. Girdėjome, kad yra atliekamos kratos m, mm, policijoje, kitose įstaigose, kad yra uždaromos televizijos stotys. Jūs esate atsakingi už šios dalykus, taigi noriu paklausti, kokie yra jūsų ketinimai šioje srityje. Kitas klausimas komisijos nariui dėl pagrindinių teisių. Teisė į šeimų susijungimą keletas valstybių narių neįgyvendina direktyvos dėl teisės į šeimų susijungimą. Noriu paklausti, kodėl komisija nesijima jokių priemonių, kodėl nepradedamos pažeidimo procedūros. Ačiū. Pone Timermansai, gal galėtumėte atsakyti šios klausimus, o po to vyks kitas klausimų raundas. Ačiū už klausimus. Uh, Dėl Lenkijos norėčiau labai aiškiai pasakyti štai ką. Aš žinoma suprantu tą retoriką, kai siekiama sudaryti įspūdį, kad komisija eina prieš Lenkiją ir Lenkijos tautą. Bet klausimas yra labai paprastas. Komisija Lenkijoje prašo, kad būtų ats, įgyvendintas valdžių atskirimo principas ir kad būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas, kuriam kyla pavojus, kadangi Lenkijos vyriausybė nusprendė neskelbti konstitucinio teismo nutarimų. Todėl, kad Lenkijos vyriausybė nusprendė neskirti į konstitucinį teismą e, teisėjų, kuriuos teisėtai išrinko Lenkijos Seimas. Tai yra labai konkretus klausimas ir aš tikrai nesileisiu įtraukiamas į diskusijas, ar mes čia einame prieš Lenkiją. Aš manau, kad mes veikiame Lenkijos tautos labui, nes kiekviena valstybė narė nusipelno mm, gyventi to, tokiomis sąlygomis, kai yra aiškus valdžių atskirimas ir žmonės e, gali tikėtis teisingumo be politinio įsikišimo. Ir tai yra labai svarbu ne tik e, siekiant apsaugoti mm, žmogaus teisės, tai labai svarbu ir vidaus rinkos e, veikimui. Kiekvienas ūkio subjektas turi būti tikras, kad galės kreiptis, e, kad jeigu kreipsis į teismą, tas teismas e, taikys ES teisės aktus be vyriausybės politinio įsikišimo, nes visa įstatymų viršenybės sistema ES yra grindžiama tuo, kad visos valstybės narės taiko ES teisę taip, kaip yra numatyta, kaip yra nusprendęs e, tarp kitų ir Europos parlamentas. Ir jeigu E, kyla kokiu nors abejonių, nacionaliniai teismai tampa Europos teismais. Ta prasme, kad jie privalo tikrinti, ar ES teisė taikoma teisingai. Jeigu kyla abejonių arba nacionalinis teismas nežino, kaip tiksliai tai įvertinti, tada galima kreiptis į Teisingumo teismą Luksemburgė ir prašyti išaiškinimo. Ir visi šie horizontalūs procesai valstybėse narėse ir vertikalus procesas, kuriame dalyvauja ir e, Luksemburgo teisingumo teismas, Liuksemburgė veikiantis teisingumo teismas. Visi tie procesai turi vykti be jokių abejonių dėl e, teisėjų nešališkumo. Ir jeigu kyla kokiu nors abejonių dėl e, teismų nepriklausomumo, tai reiškia, kad įstatymų viršenybės principas nebeveikia. Ir tada ta įstatymų viršenybė yra, yra nacionalizuojama ir tai kenkia vidaus rinkai. Taigi aš manau, kad Lenkijos vyriausybė kartais nesupranta, kad jeigu laikosi tokios pozicijos, tai galiausiai nužudys tą žąsį, kuri deda auksinius kiaušinius Lenkijos ekonomikai. Ir būtent šiuos aspektus aš pabrėžiu, kai vyksta ši diskusija, nes tai svarbu ir vidaus rinkai, ir lygiai taip pat kaip yra svarbu siekiant e, apginti žmogaus teisės, piliečių teisės. Ir galiu Jums pasakyti, kad šį klausimą spręsiu tol, kol jis bus išspręstas. Labai aiškiai tai sakau, bet e, jeigu mm, man teks eiti kažkaip toliau, Sprendžiant šį klausimą, tai man reikės Europos parlamento paramos, nes e, žinau, kad prireiks labai daug pastangų, kad įtikintume e, tarybą imtis veiksmų. Ir kuo didesnė Europos parlamento parama turėsiu, tuo didesnės galimybės mums bus pasiekti to, kas būtų naudinga e, Lenkijos tautai, piliečiams ir visai Europos Sąjungai. Jūs Tai susijote su Intfeld pranešimu, kurį mes aptarsime kitą savaitę. Na, norėčiau šiek tiek e, pasilikti savo e, atsargų kitai savaitėjai. Tikrai noriu per savaitgalį pasiruošti, e, įsigilinti į visas detalės ir aš kol kas dar neturėjau laiko pasiruošti diskusijoms apie Intel pranešimą, nes terminas yra kita savaitė, taigi prie šio klausimo mes grįšime ir aš tikrai nekantriai laukiu diskusijos. Turiu ir keletą klausimų, kuriuos norėsiu pateikti. Taigi e, laukiu diskusijos ir galbūt galėtume sutarti surenkti tikrą diskusiją. Aš nenorėčiau, kad būtų apsiribota vien pareiškimu kitą savaitę Strasbūrė. Nes kartais e, mūsų darbas toks, kad mes linkstame tiesiog išklausyti komisijos pareiškimo, tada parlamento pareiškimo ir tada įtigerti kavos. Galbūt verta čia surenkti tikrą diskusiją. Toliau Venecijos komisijos e, klausimas. E, E, šios komisijos. Beje, ironiška tai, kad e, Venecijos komisijos išvadų paprašė pati Lenkijos vyriausybė ir jeigu buvo paprašyta tų išvadų, tai gal reiktų jas rimtai įvertinti, o ne jas tiesiog atmesti. Ir tos Venecijos e, komisijos išvados šimtų procentų atitinka ir mūsų poziciją ir rekomendacijas, kurias mes patikėme Lenkijos vyriausybei ir reakcijos į tai mes vis dar laukiame. Buvo paminėta ir Vengrija. Mes labai atidžiai stebime situaciją, bet e, norėdami iš, už, išsaugoti savo patikimumą, priemonių patikimumą, E, reikia patikslinti, kur mes turime kompetenciją. Lengviausia komisijai būtų, kaip, kaip ji kart, ne kartą yra dariusi, tiesiog pateikti politinį pareiškimą ir paraginti ištaisyti trūkumus, tuos dalykus, kurie mūsų nuomonė nėra tinkami. Bet man nepatinka toks darbo būdas, aš norėčiau labai tiksliai taikyti priemonės Mes gilinamės į situaciją ir aš esu labai sunerimęs dėl pagrindinio opozicijos laikraščio uždarimo. Nerima kelia ir tai, kaip tai buvo padaryta. Na, mes turime priemonių skirtų apsaugoti ten dirbantiems žurnalistams. Mes e, turime siekti, kad laikraščio savininkas nepažeistų Europos e, taisyklių dėl personalo. Taigi mes turime pagalvoti ir apie darbuotojų apsaugą, mes tai ir padarysime. Ir mm, nurodysime savininkui elgtis atitinkamai, bet e, šis e, įvykis verčia mus diskutuoti apie bendrą žiniasklaidos padėtį ES, apie tai diskusija vyks lakurčio pabaigoje. Nebūkime naivus, viskas vyksta tam tikrame kontekste ir čia Galima diskutuoti, ar tai yra tiesiog savininko ekonominis sprendimas, pamačius, kad laikraštis nėra pelningas ir dirba nuostolingai. Mes labai atidžiai stebėsime, kas vyksta. Aš asmeniškai labai domiuosi šiuo atveju, bet mm, ankstesnė patirtis rodo, kad ministras pirmininkas Orbanas moka labai puikiai išlaviruoti ir neperžengti ES taisyklių ribų ir kartais mes neturime kompetencijos toje srityje. Kaip jau sakiau, labai atidžiai stebėsiu situaciją, dirbsime griežtai, tiksliai, bet e, ir tikrai tai, kas vyksta Vengrijos žiniasklaidoje, kelia susirūpinimą. Dėl darbo programos noriu užsitikrinti, kad visi suprantame, jog dėl toje aplinkoje, kurioje mes dirbame, e, kažko pasiekti galima tik, jeigu vadovavomės įstatymo viršienybės principu. E, Kita savaitę mes pristatysime programą ir aš nesakiau, kad mes teiksime konkrečių pasiūlymų dėl įstatymų viršenybės. Aš tiesiog sakiau, kad šis principas bus neatsiejama mūsų teikiamų pasiūlymų dalis. Ir kitas klausimas šiame, tame pačiame kontekste. Poveikio vertinimas. Jūs sakėte, kad e, reikia atlikti poveikio vertinimą, teikiant pasiūlymus dėl migracijos. E, tikrai ne visur poveikio vertinimas buvo atliktas, bet e, yra tam tikra taisyklė, kuri leidžia mums netlikti poveikio vertinimo tais atvejais, kai e, priemonės priimamos skubiai. Ir manau, kad pabėgėlių perkelimas yra skubus, netidėliotinas klausimas. Migracijos e, problemų sprendimas taip pat yra netidėliotinas dalykas. Bet reikėtų taip pat suprasti, kad poveikio ver, vertinimo netlikimas, poveikio vertinimas. E, e nėra tas pats e, kaip e, pasiūlymo tikrinimas teisinių požiūrių. Poveikio vertinimas apriepia daug daugiau, bet e, dabar padėtis yra netidėliotina. Ir beje, Aš taip pat kartais matau, kad parlamentas kai kuriais klausimais dirba daug greičiau neįprastai ir niekas nekaltina parlamento, kad jis dirba per daug greitai. Pavyzdžiui, dėl e, Europos sienos apsaugos pajėgų įkūrimo e, parlamentas čia dirbo labai greitai ir niekam nekilo klausimų. Bet manau, kad neturėtų vis dėlto kilti nesusipratimų dėl poveikio vertinimo ir pasiūlymų teisinio pagristumo. Mm, toliau migracijos klausimas. Man atrodo, kad ir su Dimitris Avramopulos jūs neseniai apie tai diskutavote. Norėčiau dar kartą akcentuoti paktą sunt servanda. Mes turime susitarimo, ma, kuris nėra tarp vyriausybinio susitarimas. Tai yra tarybos sprendimas dėl pabėgėlių perkelimo. Ir komisija nieko čia neatsijama, neatsijama jokių pasiūlymų. Mes tiesiog norime pasakyti, kad būti, prie kitiems būsimiems sprendimams turi pritarti visos valstybės narės. Mm, bet lankstumas mano žodinė nereiškia, kad valstybėms narėms turi būti suteikta laisvė nepriimti pabėgėlių. Tiesiog lankstumas reiškia, kad reikia žiūrėti į visą priemonių kompleksą, kurias, atsižvelgiant į geografinę ir politinę padėtį, gali pasiūlyti valstybės narės, spręsdamo šią problemą. Būtent taip mes norime dirbti ateityje. Bet tos valstybės narės, kurios e, apsimeta, e, kad tas e, lankstumas reiškia, jog nereikia įgyvendinti priimtų sprendimų, tai klysta. Priimtų sprendimus jos turės įgyvendinti. Toliau teisė į šeimų susijungimą. Tai bus rengiamo Dublino pasiūlymų paketo dalis. Nežinau, ar jau prasidėjo trišalės dialogas šiuo klausimu. Ne, dar ne. Taigi, dirbkite mm, su šiuo klausimu. Nemanau, kad mums reikia plano B dėl migracijos. Manau, mes tiesiog turėtume labai aiškiai um, įgyvendinti pasiektą susitarimą, e, toliau prieš gėjus nukreiptas įstatymas Lietuvoje. Mane informavo, kad komisijos narys Oettinger gilinasi į šį klausimą, nes tai susiję ir su žiniasklaida. Aš pats keletą kartų pasidomėjau šio klausimu, dar kartą grįšiu prie jo, jūsų signalą vertinu labai rimtai. Pone Intfeld žino, kad, aš, kad mano nuomonė šio klausimu labai griežta, taigi dar kartą asmeniškai pasidomėsiu. Neseniai Lenkijos vyriausybės e, atstovas mane apkaltino tam tikrų pozicijų gynimu, bet jeigu e, kova už vyrų ir moterų teisę ir už LGBTI bendruomenės teisės e, ir mm, tikėjimas liberaliomis ne, vertybėmis. Ne. Na tai man tai visiškai tinka. Maximum, please, so we can have a more satisfying uh, Dėkoju dvi minutės kiekvienam, e, prašyčiau. Joe Weidenhäuser. Äh, Pasistengsiu trumpai. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl Vengrijos. Nebūtinai tai vien tik tai ES kompetencijos klausimai, bet vienu atveju tai tikrai nes matome didžiulę korupciją, kuri pažįstama ir čia, apie kurią sužinojome čia Briuselėje. Ir man būtų įdomu, ar nebūtų galima greičiau padirbėti ir pasiekti rezultatų. 50 kolegų, man atrodo, pasirašė po klausimų raštų komisijai ir klausė, ar nebūtų galima imtis greitesnių veiksmų. O kitas klausimas dėl pabėgėlių perkelimo. Vėlgi situacija yra labai rimta, nes kalba eina apie žmonės, <clears throat> šiuo atveju Graikijoje, ir apie tai, kad jeigu niekas nebus daroma, tuo metu organizuoti nusikaltėliai ir priekeiviai žmonėmis imsis darbo. Jeigu ES to nepadarys, tuomet tai labai pakenks Europai. Visi suprantame, kad negali toliau viskas klostytis taip, kaip yra dabar. Ar pas mus buvo atvykęs Graikijos ministras, puiku, tačiau jo atsakymai tikrai nebuvo uh, pakankami ar mus tenkinantys. Taigi, aišku, nebūtinai čia labai aiškiai apibrieštos yra ES kompetencija apibriešta ir kad būtų galima to imtis, bet būtų labai gerai, jeigu būtų paspartintas procesas. Ačiū Michail, Michal Bonė. Pone komisijos nary, kalbėsiu lenkiškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už puikią kalbą, kurią pasakėte Sopote Lenkijoje, kai buvo atidarytas naujų idėjų forumas. Kalba labai svarbi buvo ir daug buvo jį peržiūrėta ir internetu. Norėčiau pasakyti, kad demokratija nuo tironijos skiriasi tik dėl teismų ir žiniasklaidos. Ir mano kolegė Kudricka uždavė daug klausimų apie padėtį Lenkijoje, o padėtis yra štai kokia, štai kokia Lenkijos vyriausybė netgi nesureaguoja į Europos komisijos rekomendacijas ir siūlo naujus sprendimus, kurie, kuriais dar labiau užgneužia teisėjų laisvę ir taip pat steigia komitetus ar komisijas, kurie turi tikrinti teismų sprendimus. Taigi Lenkijos vyriausybė dal, dar labiau juda taip, kad nėra atskiriamos galios Lenkijoje. Taigi, norėčiau paklausti, ką mes galėtumėme padaryti valstybinės žiniasklaidos labui, ką galima būtų padaryti, kad valstybinė žiniasklaida būtų nepriklausoma Lenkijoje. Ji turi būti bešališka, turime tuo pasirūpinti. E, Niedermiller. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Tai, ką Jūs pasakote apie Vengriją, iš ties labai nuvilia penkiems milijonams rinkėjų, kurie boikotavo Orbano referendumą. Jie laukė labai iškaus politinio signalo iš Europos komisijos. Tai norėčiau užduoti paprastą klausimą. Komisija 2015 m. lapkričio mėnesį ir aš cituoju, manė, kad sąlygos žiniasklaidos, žiniasklaidos nepriklausomumui nėra tenkinamos, tai norėčiau užduoti klausimą, ar jūs vis dar laikote šios nuomonės, ponė vicepirmininkė? Ir kitas klausimas, Europos politikos centras paskelbė prieš kelias dienas dokumentą, kuris pavadintas kova su regresyve ir neliberale Europa. Ten teigiama, kad didžiausias pavojus Europai yra regresyvios liberalio, nelibera, neliberalios Europos kūrimas. Taigi ką darys komisija, kad užkirstų kelią populizmui, neliberalizmui e, valstybėse narėse. Ačiū. Ana Gomeš. Komisijos nariai, pirmiausia, norėčiau visiškai pritarti ką, ką, tam, ką sakė Josef Niederhauser, būtent, kad e, tai, kad neveikia perskirstimo pabėgėlių perkelimo procesas ir jau šeimos narių su, su, susivienimo uh, um, nuostatos nėra laikomas jų valstybės narėse ir man labai neramu dėl to, kokiu padariniu tai turės saugumui ir žmogaus teisės, teisėms, pažeidimams jų, kuriuos matome Europos, Europos teritorijoje, nes prieglopšio prašytojai migrantai nėra perkeliami ir yra užspęsti keliose vietose, taigi mes juos stumėme į nusikaltelių rankas, įskaitant ir teroristų rankas. Vengrija, Lenkija. Čia tik norėčiau pasakyti, kad norėčiau, kad jūs įkvėptų portugalai, kurie jaučiasi gyvenantis e, grės, grėsmėje, nes neužpildo biudžeto reikalavimų ten keliom šimtosiomis daly, dalių, o kiti savo drąsiai pažinėja ES teisę, teisę ir e, teisės aktus ir jaučiasi visiškai uh, ramiai. Taigi tikiuosi, kad reaguosite tokių vyriausybių atžvilgių. Kitas klausimas. Antras kovos su korupcija pranešimas. Aš neseniai jums parašiau, jūs atsakėte, kad nėra, nėra tiksliai žinoma, kada jis turi būti pateiktas. Šiais metais jau artėja metų pabaiga, taigi mums reikalinga ta ataskaita apie kovą su korupcija. Uh, nes tai aišku siejasi ir su tokios, e, situacija tokiose šalyse kaip Vengrija. Ir ten taip pat turi būti kalbama apie ES institucijų veiklą ir turi būti ta veikla įvertinama. Taigi, pirmas klausimas. Auksinės vizos. Ruter pirmąjį kartą pripažino, kad auksinių vizų programa, kurioje dalyvauja kai kurios valstybės narės, kelia didžiulę rizika saugumui, nes yra pažinėjami teisės aktai ir valstybės narės konkuruoja dėl žemiausių standartų. Taigi atėjo laikas komisijai skirti čia daugiau dėmesio ir suprasti, išsiaiškinti, kas vyksta su tomis auksinių vizų, investuotojų, auksinių vizų investuotojams programomis jau nekalbant apie tai, kad čia pažeidžiamas ir europinis solidarumas. Pirmininkas dėkoju, e, komisijos narys, vicepirmininkė. Aš kėliau klausimą apie tą ataskaitą dėl kovos su korupcija irgi, nes artėja 16 metų pabaiga, būtų įdomu sužinoti, kokia situacija su, su ta ataskaita. Ivon Kaufman, ne Saraja Post. Ačiū. Aš kalbėsiu švediškai. Aš galėčiau, norėčiau užduoti kelis klausimus ir išsakyti kelis komentarus. Ir norėčiau paminėti audito rūmo ataskaitą dėl rekomendacijų valstybėms narėms, nes aš tiesiog jaučiu šiokį tokį nusivylimą. Žinau, kad mes e, susidurime su galybė iššūkių, bet kaip yra su Romų padėtimi ES? Jeigu tai nėra iššūkis, kurio imsimės rimtai, tai kaip yra tada iš tikrųjų, nepakanka tik nacionalinių strategijų. Komisija ir taryba turi prisimti atsakomybę po to, kai šimtus metų buvo gaji ši problema, dabar galiausiai reikalingas sprendimas. Skandalinga, kad kol kas vis dar nesurastas sprendimas e, Romų problemai. Mes kovojame e, su tai žmonėmis, kurie nepalankiai pasisako apie afrikiečius ar žydus, bet niekas nekalba apie Romų diskriminaciją ir niekas politiškai nesprendžia, šio, nesprendžia šios problemos. Aš ir dešimt milijonų kitų tokių piliečių esame tikrai jau nusivylę, kada galiausiai Romų klausimams bus skiriamas prioritetas. Rengiame rezoliucijas, rengiame klausimus čia parlamente, bet niekas realiai nėra daroma. Ir dabar aš teikiu siūlymą Slovakijos, priminkančiai Slovakijai, kad jie įtrauktų šį klausimą į savo darbo atvarkę ir į tarybos išvadas, kad būtų užtikrinamas testinumas Aš bandysiu tai, aš norėčiau, kad, tai, kad jie įtrauktų tai į savo darbo atvarkę, kad būtų galiausiai skiriamas prioritetas Romų klausimui, nes Romų padėtis Europoje yra gėdinga. Tai yra gėda Europai. 25 procentai Romų vaikų Rumunijoje nepakankamai maitinami, badauja. Ir Rumunijoje taip pat mačiau, kaip gyvena Romų bendruomenės žmonės be vandens ir panašiai tai yra skandalinga situacija ir ne tik Rumunijoje, kitur taip pat. Mes norime ir siekiame sveikos Europos. Jeigu norime tokios sveikos Europos, tai pirmiausia turime pažiūrėti, kaip elgiamas yra su Romų bendruomenės atstovais. Ir tas klausimas turi tikrai pasistumti į priekį darbo atvarkėje ir komisijos ir tarybos darbo tvarkėje. Mes daug dėmesio skiriame tam, kaip e, neturtingieji gyvena Azijoje ir Afrikoje, o kaip su Romais. Dėkoju, norėčiau grįžti prie įstatymų viršinybės klausimo. Tai yra ES vienintis elementas ir su tuo sutinku. Bet kai matome, kad e, kai kalbame apie įstatymų viršenybę, tai dažniausiai turime omenyje dabartinių standartų taikymą, žiniasklaidos laisvės standartus, nacionalinio saugumo standartus. Ir čia akivaizdu, kad ES neturi kompetencijos, bet akivaizdu, kad tie klausimai nėra visiškai izoliuoti nuo pirminių ir antrinių ES teisės aktų, įskaitant ir pagrindinių teisių hartiją ir konstitucinius principus žmogaus teisės. Taigi man kyla klausimas, ar nereiktų ir ar nebūtų naudinga čia pritaikyti pažeidimų procedūras šiuose srityse. Pavyzdžiui, kai valstybės narės priima įstatymus žiniastos laisvės ar žiniastos reguliavimo srityje ar nacionalinio saugumo srityje, tai tada Ar čia mes kalbame tikrai apie tas pačias interpretacijas, apie ką susijusi, su kuo susijusi ši sritis, kokia būtų jos apibrieštis, ypač na, kalbant apie nacionalinį saugumą, man atrodo, kad čia yra didžiulis e, vakumas, kur valstybės narės gali viską priimti ir nėra jokių įrodymų, ar tai tikrai susijęta su nacionalinio saugumo koncepcija. Taigi reikia galbūt kreiptis ir į teismą ir teismas tada pasakytų apie ką kalba sutartys tam tikrose srityse ir reikia paaiškinti taip pat tas sritis, kur komisija gali taikyti pažydimų procedūrą, kiek tai yra susijęs su antriniais teisės aktais ir žmogaus teisų hartija. Ir dar norėčiau paklausti štai ko. Kai yra, tarkim, priimamas įstatymas, duome duomenų sulaikymo direktyvą Europoje, bet nacionaliniu lygmeniu yra daug įstatymų, kurie siūlomi, Ir ten lygiai tokia, tokia pati problema. Dėl to sulaikymo duomenų, sulaikymo urmų. Dėl prieigos prie duomenų teisės ir neproporcingai ilgas duomenų laikymo laikotarpis. Taigi kyla klausimas, kur, kodėl komisija nekelia e, tų klausimų ir netaiko pažeidimų procedūros ar nesikreipia į, teismo, į teismą, nes, tarkim, įmonė Švedijoje, tarkim, kreipėsi į Teisingumo teismą. Aš manau, kad tą turėjo padaryti Europos komisija. Ir didžiausia įstatymų viršinybės problema yra ta, kad nėra pakankamai įgyvendinimo. Ir turime įgyvendinimu besirūpinčią agentūrą Europos Sąjungoje, vadinasi Europos komisija, taigi reikia imtis atitinkamų procedūrų. Dėkoju. Ačiū kolegos, dar septyni nori pasisakyti čia sąrašą ir baigiu ir prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Dabar Sesilė Kengė. E, Dėkuoju. Keletas pastebėjimų ir klausimas. Man susidaro įspūdis, kad e, mes e, dabar susidurėme su tam tikru politiniu buksavimu. Žinau, kad komisija dėjo daug pastangų teisėkuros srityje, kad būtų pasiekta pažanga, tačiau dabar yra stagnacija, politinė stagnacija ir padėtis yra, tokia padėtis yra palanki ksenofobijai ir populizmui. Mano klausimas yra toks, kaip komisija numato įtvirtinti solidarumo įsipareigojimus, kokiu būdu jūs e, numatote spręsti šitos klausimus. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad valstybės laikosi savo įsipareigojimų perkelimo srityje, migranto perkelimo srityje? Todėl, kad e, dabartinė padėtis e, skatina ksenofobiją ir populizmą visoje Europoje. Čia klausimas ne teisė, kurios platmės, o klausimas dėl tos politinės stagnacijos. Dėkuoju. Cecil Monika Holmaja. Dėkuoju. Aš turiu klausimą dėl keletos valstybių. Mes e, kalbam apie migracijos aspektus, tai yra susiję su, su perkelimu taip pat. Aš nesu tikra dėl tavo požiūrio, Janai, nes jeigu mes taikysime pažeidimo procedūrą, tai nebus labai veiksminga Mes turime taikyti komunikacijos priemonės, nes vien tik tai pažeidimo procedūra ne, neduos rezultatų. Mes kalbame apie perkelimą. Valstybėse narėse gali kilti problemų apgyvendinant nepilnamečius, vaikus tinkamomis sąlygomis, taip pat nešias moteris, kartais e, gali jiems, reik, jiems gali reikėti medicininių paslaugų. Pavyzdžiui, tai, kas vyksta Kale, Prancūzijoje, vyksta tokie dalykai, kurie iš principo net neturėtų vykti ir mes ne, neturėtume leisti. Arba tai, kas vyksta Lenkijoje, sakykime, kai kuriais atvejais ir tai e, nėra vien tik tai kažkurios vyriausybės ar, ar partijos e, kaltė. Galbūt e, mes galėtume siekti koordinu, kažkokių koordinuotų veiksmų dėl 1300 nepilnamečių, kurie gyvena tose džiunglėse, kad mes e, iš tikrųjų veiksmingai išspręstume tą problemą užuot e, juos paprasčiausiai nukreipia į tos centrus ir palikę. Kitas mano klausimas yra dėl Vengrijos ir dėl žiniasklaidos ir taip pat dėl Graikijos. Graikijoje penktojo tipo iš devinių televizijos kanalų penki buvo uždaryti. Ir e, atrodo, jog dabar nebėra pluralistinės žiniasklaidos, kad e, būtų įmanoma gauti neutralios informacijos. Aš e, esu iš senosios valstybės narės ir nesupratau, kaip galima turėti žiniasklaidos monopolį. Uh, Daug kalbama apie Vengriją šito klausimu, bet aišku, gali kilti klausimų ir dėl jungtinės karalystės e, šiuo aspektu. Dabar dėl Bulgarijos dar keletą žodžių. Mes matome, kad Bulgarijos žiniasklaidai daro įtaką vis labiau Rusija. Rus, Rusija perka žiniasklaidos priemonės įvairiose e, valstybėse narėse. Ir ką apie tai mano komisija? media owners on the list of foreign workers, I don't know. <laughs> Na, galbūt žiniasklaidos e, priemonių savininkus reikėtų įtraukti į užsienio darbuotojų sąrašus. Na, negaliu patikėti, kad garsiai tai pasakiau. Dabar Silvigijom. Ah, oui, merci. Très, très... Dėkuoju, labai trumpai. Pane komisijos nariai, pane pirmininkė, jūs. Uh, Galbūt e, norit, kad diskusija būtų gyvesnė šitais e, klausimais, kad dialogas būtų turiningesnis, nes e, mūsų piliečiams tai taip pat labai rūpimi klausimai. Aš noriu Jums pateikti klausimą dėl nepilnamečių ir ruošiuosi šito klausimu kalbėti per būsimą plenarinę sesiją. E, po, po pareiškimo dėl Turkijos ir ES e, santykių žinome, kad čia yra iškilę tam tikrų e, problemų dėl švietimo ir dėl teisingumo aspektų, kaip dabar toliau plėtojasi tie santykiai su šia kaimininė, didelė kaimininė valstybė. Small... Cecilija Vikstrom. Ačiū, turiu trumpą, bet labai svarbų klausimą. Praėjusią savaitę Švedijos vyriausybė Europos komisijai nusintė raštą prašydama e, leisti pratesti e, sienų kontrolę e, tarp Danijos ir Švedijos tilto taigi pratesti ir po lapkričio 11 dienos. Bet čia kyla klausimas dėl proporcingumo. Mes žinome, kad nuo rūpjūčio mėnesio buvo patikrinta daugiau nei 3 milijonai žmonių, iš kurių 75 buvo prieglopščio prašytojai. Taigi kyla klausimas, ar tikrai yra proporcinga ir toliau taikyti sienų kontrolę ir leisti tokiai situacijai tęstis, nes tai labai kenkia Šengeno erdvė ir Šengeno erdvės išsaugojimui. Buvo regionės e, valdžios institucijos Švedijos pietose ir Danijoje pateikė faktų ir skaičių, e, kurie rodo, kiek e, buvo prarasta verslo galimybių, kokia kokioje sudėtingoje padėtyje atsidūrė žmonės, kurie gyvena vienoje šalyje ir per tuo tiltu važiuoja dirbti į kitą šalį. Tai kenkia Danijai ir Švedijos pietiniams regionams. Gal jau dabar galėtumėte pasakyti, kaip sureaguosite į Švedijos vyriausybės raštą dėl tų taikomų priemonių būtinybės ir proporcingumo. Ponas Lopės, ačiū. Pirmininkė, dėkoju Francui Timermansui už tai, kad atvyko čia ir už tai, kad taip, įtemp, taip įtemptai dirba užtikrindamas įstatymų viršinybės žmogaus teisės. Tačiau svarbu, kad įstatymų viršinybės principas nebūtų e, įtvirtintas tik vienoje priemonėje. Šis principas E, persismelkia per daugybę dosie, su kuriais mes dirbame pastaraisiais per pastarosius penkerius metus, kai dėgiame Lisabono sutarties principus e, šioje srityje. Ir aš norėčiau dabar atkreipti jūsų dėmesį, kad taryba dabar blokuoja keletą svarbių dosie ir visiškai nepadeda pasiekti rezultatų teisėkuros procedūroje, o toje procedūroje dalyvauja ir Europos parlamentas kaip viena iš teisėkuros institucijų šalia tarybos. Čia ypač norėčiau paminėti vizų kodeksą. Taryba čia priešinasi humanitarinių vizų sukūrimui ir nerodo jokio noro siekti kompromiso su Europos parlamentu. Europos parlamentas nekartą yra sakęs, kad mes turime sukurti tam tikrą teisę tą kelią žmonėms, kuriems reikia humanitarinės pagalbos ir tarptautinės apsaugos, kad jie galėtų patekti į Europą, nes priešingų atveju kils pavojus jų ir jų šeimų gyvybėms. Komisija sakė, kad yra pasirengusi kažkokiu būdu numatyti, įvesti humanitarnės vizas per e, perkelimo iniciatyvą. Tai būtų padaryta aplinkiniu keliu. Taigi aš norėčiau paraginti jūs pasistengti, atblokuoti humanitarnių vizų klausimą ir paraginti ir savo tarnybas daryti spaudimą, kad tos iniciatyvos būtų greičiau įgyvendintos. Ponas Šioder. Na, aš norėčiau pasisakyti savo trijų Vengrijos kolegų vardu, jie priklauso Slovakijos ir kitoms delegacijoms. Na, įstatymų viršienybės principas yra labai svarbus. Na, norėčiau pateikti klausimą, mm, paprašymą kolegoms iš tų šalių, kur yra kairiosios pakraupos vyriausybės, kovokite už įstatymų viršenybę. Na, Gal aš klystu, gal ne visiškai žinau, kas vyksta ten. Na, neginu Vengrijos ir Lenkijos. Iš tikrųjų, Vengrija dėl Transilvanijos e, kritikuojama 500 metų, bet prisiminkite, e, prieš keletą metų, e, kai valdžioje buvo kairieji, e, policija šaudė į žmonės ir mušė jos gatvėse. Ir aš manau, kad jeigu 2006 metais kas nors būtų pradėjęs garsiai kalbėti apie Vengrijos e, e, vyriausybės veiksmus, kai žmonės buvo, žmonės buvo šaudoma, jie buvo mušami. Na, aš dabar kalbu, prašau tylos. Užduokite klausimą. Gal galėtumėte pateikti klausimą komisijai? sako pirmininkas. Na, aš noriu pasakyti, kad ponia Soraja Post labai teisingai kalbėjo apie Romų padėtį ir šiuo požiūriu tai, tai rodo, kaip, kokios yra pažydžiamos rytų Europos šalis ir jų visuomenės. Ir aš labai tikiuosi, kad bus užtikrinta demokratija ir įstatymų viršenybė. Mart Katerina Činč, paskutinis klausimas. Dėkuoju Klodai, dėkuoju komisijos nariui už galimybę pasikeisti nuomonėmis šioje diskusijoje. Tai labai svarbus klausimai. Du turiu klausimus. Mano pirmasis e, klausimas buvo jau e, pateiktas e, kolegos. Norėčiau paklausti, kodėl yra vėluojama įgyvendinti direktyvą dėl. Ir taip pat dėl priemonių, kurios e, nu, nukreiptas su, e, kovai su neapykanta žiniasklaidoje. E, šita tema yra susijusi taip pat su saugumo tema. Ir kadangi mes uh, E, nagrinėjame taip pat kovos su terorizmu direktyvą, tai šitie klausimai taip pat yra tarpusavyje e, susiję. Aš e, taip pat dar pakartosiu, jog visos šitos temos yra susijusios ir su piliečių laisvėmis, su pagrindinėmis teisėmis ir su kova su terorizmu. Norėčiau paklausti, kaip ryštingai komisija siekia įtvirtinti šios srities um, temas. Savo kolegos už e, discipliną, už drausmę tikrai iškelėte daug klausimų dabar. Um, e, Francai, žodis jums. Dėkoju tiek daug klausimų, aš pasistengsiu kiek įmanoma tiksliau ir samiau atsakyti visus tuos klausimus. Pirmiausia, dėl ataskaitos dėl kovos su korupcija, daug buvo klausimų apie tai. Mes toliau siekiame įgyvendinti pirmąją kovos su korupcija ataskaitą. Ir nėra lengva čia dirbti su valstybėmis narėmis taryboje. Kaip žinia, kova su korupcija tapo daugiau semestro proceso dalimi ir yra įtraukiama į šalims skirtas rekomendacijas. Taip pat, kai ir gyvendiname semestro procesą. Taigi, aš norėčiau, kad per šalims skirtas rekomendacijas ir semestrą būtų galima visą tai labiau įtraukti į bendrą požiūrį kovojant su korupcija, nes tai yra aktuolus klausimus daugelie, jeigu ne visose valstybėse narėse. Taip pat manau, kad reikia labiau dalintis patirtimi ekspertų tarpe, kurie dirba valstybėse narėse, komisija ir viduje siekia daugiau dalintis patirtimis su kolegomis, kurie, pavyzdžiui, dirba dėl struktūrinių fondų įgyvendinimo konkrečiose valstybėse narėse, gauna informacijos iš tų valstybių ir uh, Aišku, tai yra labai toksai nuobodus, bet labai svarbus darbas. Nes e, suprantu, ką jūs tiesiogiai ir netiesiogiai akcentavote, būtent, kad yra tam tikras konfliktas tarp to, kaip yra naudojama korupcija ir kaip naudojama politinė įtaka. Nes šiuo atveju korupcija nėra vien tik tai valstybės pinigų pasisavinimas, aišku, su tuo reikia kovoti visomis turimomis priemonėmis, bet taip pat tai yra ir galimai tokia priemonė, kai bandoma palaikyti arba daryti politinę įtaką. Tai čia jau yra toks kitas kampas vertinant šį reiškinį, ne vien tik tai ekonominis aspektas. <clears throat> Mes norime dalyvauti ir reko rėmuose ir čia su taryba yra šiek tiek problemų dėl, dėl teisinio pagrindo, bet mes bandome tas problemas išspręsti. Taip pat e, žiūrime, kaip būtų galima ES standartus dėl informavimo pritaikyti, čia irgi svarbus būdas kovoje su korupcija, kaip dabartiniai standartai galėtų būti geriau tarpusavyje suderinti ir jeigu to nepakaks, ateitie galbūt numatysime ir netgi naujus teisės aktus e, šioje srityje. Žinau, kad klausimas yra labai konkretus, būtent konkrečiai, kada pasirodys antroji ataskaita, o aš norėčiau šiandien pabrėžti, kad mes vis dar esame labai įsitraukę į pirmosios ataskaitos padarinius ir išvadas. Bent jau kol kas ir uh, duokite man daugiau laiko, kad aš konkrečius klausimus galėčiau įtraukti į antrąją ataskaitą ir iki metų pabaigos aš tada galėsiu plačiau papasakoti apie tai, e, kaip viskas klostosi ir galbūt galėsiu konkrečiau atsakyti į jūsų klausimus. Dėl perkelimo programos problema ne vien tik tai su tomis šalimis, kurios netiki šio principu. Problema yra ta, kad ne viena valstybių neperkelė tiek, kiek buvo pažadėjusios. Taigi mes turime kalbėti su kiekviena valstybė nare. Ir jeigu jos visos pradėjo žvelgti vienos į kitus, tai niekas iš vis nieko nedarys. Tai mes nuolatos palaikome dialogą su valstybėmis narėmis, tokios kaip Prancūzija, tikrai imasi didžiulių pastangų, kitos atsilieka. Ir mes norime paskatinti tuos procesus, bet norėčiau pabrėžti, kad kalba neina apie tuos visiškai tokius konkrečius skaičius, dėl kurių apsisprendėme, tiesiog norime parodyti, kvėpti šiek tiek vilties tiem žmonėms, kurie įstrigę Graikijoje, žemynė ar salose. Norėčiau pritarti tam, ką sakėte ir jūs. Jeigu mes nesuteiksime jiems vilties, kad sprendimas yra įmanomas, ir e, atsižvelgiant į humanitarinius standartus ir, priima, ir priimtus sprendimus, jie ieško sprendimų kitur. Ir tie žmonės, kurie pasiūlys tuos sprendimus, dažniausiai tuos sprendimus siūlys taip, kad jie būtų įtraukiami į nusikaltelių ar džihadistų tinklus. Taigi tai yra tiesiog susijęs su mūsų saugumo interesų apsauga. Šalia to, kad reikia humanitarinę prasme atlikti teisingą darbą ir pasiūlyti perkelimo galimybę ir kartais tikrai labai nuvilia ir stebina tai, kad dauguma tų problemų yra visiškai biurokratinio pobūdžio, nes politinės valios yra. Yra valstybių narių, kurios sako, atsiųskite mums žmonės, be žmonių jie negauna dėl to, kad negalime jų išvežti iš tų stovyklų Graikijoje. Dimitris Avramopoulos ir aš mes labai konkrečiai dirbame, spręsdami tas konkrečias problemas ir darome daug spaudimo Graikijos institucijoms. Kai kurie minėjote humanitarinės sąlygas kai kuriuose stovyklose, ypatingai Graikijos salose ar žeminėje dalyje. Tai irgi man didelis nusivylimas, nes jeigu miestų, miestelių merai viską sumoka iš savo biudžetų, o pinigų juk yra, pinigai turi juos pasiekti, bet kažkaip nepasiekia pakankamai. Taigi vėlgi čia turime dirbti su administracijomis ir tikrai aš kartais, jūs matote, ir pykstu, ir nusiviliu, nes darbas labai konkretus. Ir um, tikrai yra tų, kurie daro puikų darbą Graikijoje. Ir noro netrūksta, jokių būdų. Noro yra daug graik, iš Graikijos institucijų pusės. Bet kartais Graikijoje yra didžiulis skirtumas tarp politinios noro, politinės valios kažko imtis kažką daryti ir administracinių fizinių jėgų, pajėgumų tą padaryti konkrečiai ir mes turėtumėme būtent tam ir skirti daug savo pastangų. Ir tikiuosi, kad tas klausimas bus šiandien keliamas ir vadovų taryboje šiandieną. Norėčiau dar šiek tiek um, pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo Peter Niedermeyer, kas yra liberalu ir neliberalu. Mėly kolegos, jeigu, ir tikrai tai matyti yra tiesa, yra ideologinis konfliktas vakarų pasaulyje, į kurį įsitraukusi Europa ir Junktinės Amerikos valstijos. Tai ta, tas konfliktas yra tarp tų žmonių, kurie turi visuomenės, atviros visuomenės viziją, įvairios visuomenės viziją, tokios, kuri būtų pagrįsta teisėmis, įstatymo viršenybė. Ir prieš priešo yra tokia visuomenės vizija, kuri yra pagrįsta hermetiškos bendruomenės idėja, kuri yra išskirtinė, kur yra viskas grindžiama suvokiamo žmonių valia, bet ne teisinės valstybės principais. Ir galiausiai visuomet yra ieškoma vi priešo viduje arba išorėje. Tai yra dvi visiškai priešingos visuomenės vizijos ir jos abie egzistuoja Europos visuomenėje ir mūsų visuomenės likimas ir bus nulemtas to, kas laimės tą ideologinį mūšį. Nes daugeliu piliečių, kurie išbrido iš krizės, nuskurdę, nuvargę, kurie mato skirtumą tarp turtingųjų ir neturtingųjų ir kad tas atotrukis smarkiai išaugo po krizės, kurie jaučia, jaučiasi nuvilti, apleisti, nusivylę, jiems ta vizija, kad reiktų viską, nu, visą, visą tą blogą emociją nukreipti į tuos kitus, yra patraukli. Ir štai toks yra skirtumas tarp e, liberalios ir neliberalios visuomenės vizijos. Ir savo draugams Lenkams e, atvirai tą sakiau, sakiau ir Sopote, ir kitur, kai jie manęs klausė atviro klausimo, ką mes darome ne taip. Aš sakiau labai atvirai, ir šiek tiek kaltindamas save, nes visi darome tą pačią klaidą, per daug žmonių buvo palikti nuo šaly reformose ir tie žmonės, kurie buvo palikti nuo šaly, bandys surasti kitų būdų, kaip pasivyti. Ir jie, jiems bus pasiūlyti viliojantis pasiūlymai, kurie nebus liberalūs. Taigi mes esame tokioje situacijoje, kur vėlgi visiškas vertybių integravimas, teisių, socialinės, ekonominės pozicijos integravimas yra būtinas valstybės, nes atsiprašau, kad ilgai apie tai kalbu, bet tai yra esminis klausimas, kalbant apie mūsų vertybių bendruomenės ateitį. Esmė yra ta, kad jeigu žmonės pamirštami nuo šaly arba jie taip jaučiasi, tai jie suras kitą kelią, kitą būdą ir e, kažin ar tas kelias, tas kitas būdas leis mums kurti tokią visuomenę, kuri nesieks konfrontacijos su vidiniu ar išoriniu priešu. Nes reikalo esmė yra ta, kad tie žmonės patraukia į savo pusę tuos nusivylusius ir supykusius žmonės dėl visiškai aiškių priežasčių. Tai tie visuomet nuvils juos galiausiai, nes sprendimas juk yra pagrystas mitinė praeitį, mitiška mistišką praeitimi, kurios net ir nebuvo. Ir bus siūloma tokia ateitis, kuri yra neįmanoma. Tai nusivylimas neišvengiamas. Ir ką tuomet daro žmonės, ką daro tie populistai, kai jie nuvilia, jie suburia žmonės ir tada ieško priešo, kas kaltas. Ta kaltė suverčia kažkam kitam, kaltę dėl to nusivylimo. Ir tada, mano draugai, tai ir reikš ES ateitį, jeigu tuo keliu eisime. E, Pabaiga, jeigu tuo keliu eisime. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet man atrodo, kad tai yra susijęs su esminiais dalykais, kalbant apie tai, kokia yra situacija ir kokios mes jos nenorime. Dėl Romų padėties. Sutinku su jumis, Saraja, visiškai, jeigu visos mažumos tampa aukomis tokiuose situacijose, apie kurias aš kalbėjau, nes mes visi esame linkę ieškoti priešo, uh, Tai viena didžiausių aukų Europos istorijoje visuomet ir dabar ir šiandien yra Romų bendruomenė. Ir nemanykime, kad tai yra problema tik tai rytų Europos valstybėms. Tai yra problema, kurią matome kiekvienoje valstybėje narėje Europos Sąjungoje. Ar mes juos vadinsime romais, ar keliaujančiomis bendruomenėmis, klajokliais, ar kur, kaip kitaip, Junktinėje karalystėje, Airijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, visur tie žmonės, kurie gyvena kitaip, susiduria su spaudimu, nes jų ir socialinė bei ekonominė padėtis yra silpnesnė. Ir Romų problema, Romų iššūkis nusipelnė dėmesio, kurio prašo Soraja. Ir galbūt e, mes komisijoje ir aš asmeniškai buvome, uzur, buvome nukreipę savo dėmesį į kitas problemas, bet tavo kreipimasis iš ties yra labai aktualus ir aš jį sureaguosiu ir mes pakalbėsime apie tai kartu kitą savaitę. Bet jūs labai teisingai iškėlėte problemą. Toliau. Ar nežinau, ar teisingai jūs supratau, gal galėsime pasikalbėti apie tai vėliau. Aš nenoriu Luksemburgo paversti versti tarybos įkaitę, kalbant apie Luksemburgo teismą ir tarybos sprendimą. Teismas yra naudojamas pažeidimų procedūroms, kai valstybės narės nesilaiko sprendimų, kuriuos pačios ir prieimė. Tai tada tikrai sutinku su, su jumis ir komisija, jeigu komisija. Juk esame kaip teisėjai šiuo atveju, kaip ir futbole teisėjai nėra labai populiarūs. Ir jeigu politinė komisija nori tapti populiaria, tai tada komisija negalės taikyti, pasirūpinti, kad būtų taikomi teisės aktai ir negalės reikalauti valstybių narių kad jos laikytųsi teisės aktų. Ir valstybės pagalbos atveju, ir konkurencijos atvejais, ir taikant kitus ES teisės aktus mums tenka prievolė tų, paduoti tas valstybės narės į teismą, jeigu jos jų tų nuostatų nesilaiko. Tai nereiškia, kad mes ieškome, neieškome kitų sprendimų, dialogų ir panašiai, jeigu tik įmanoma, žinoma. Nesame jungtinės valstijos, kur sakome, kai tik kyla konfliktas, susitiksime teisme. Ne, mes taip nesielgime, bet galiausiai tai yra paskutinė priemonė, kurią naudojamės ir ją mes naudojamės. Ir jeigu valstybės narės nesinaudo, ne, ne, nedaro tai, ką privalo daryti, mes tą priemonę pasinaudojame. Ir ji yra labai svarbi, kalbant apie Europos komisiją. Ir aš suprantu, kad uh, grįšime dar gruodžio mėnesį prie vykdymo klausimų ar sausio mėnesį. Kalbėjau apie politinį sąstingį, kalbant apie pabėgėlius, nes žmonės nusivilia ir taip pat dėl to, kad spaudimas milžiniškas, kartais mes neįvertiname, kokie yra pažeidžiami tie pabėgėliai ir migrantai. Ir aš dar kartą norėčiau pabrėžti nelydimų nepilnamečių problemą, nes tai matyt pats skausmingiausias klausimas ir problema Europoje, nes vaikai iškart tampa įtraukiami į prostituciją, išnaudojam, išnaudojimą. Šių laikinė vergovė netgi egzistuoja dabar Europoje, kai kalbame apie tokius vaikus. Ir jeigu mes neskirsime savo pastangų ir nespręsime nelydimų nepilnamečių ir moterų klausimo, tai sukursime visišką nusivylimą toje bendruomenėje, kuri tas nusivylimas bus milžiniškas ir tie žmonės pasiduos į nusikaltelių rankas, bet šalia to tai yra ir saugumo problema. Tai kokia yra mūsų moralė, jeigu mes e, ignoruojame tai, kad iš tam tikrų Nigerijos regionų matome, kad e, yra parduodamos mergaitės, merginos e, prostitucija Europoje. Mes turime, Italijoje, mes turime tą problemą spręsti skubiai ir ne tik kovojant su nusikaltimais, bet taip pat užduodant savo labai esminį klausimą. Ir aš tą sakau kaip tėvas. Kokio nusivylimo aš turiu pasiekti kaip, kaip tėvas, kad savo vaiką vieną išsiųščiau į Europą žmogaus priekeivių globoje. Kiek aš turiu būti nuskurdęs, nusivylęs kaip tėvas, kad to imčiausi. Taigi vietoj to, kad spręstumėme skurdo ir nusivylimų problemas, kad tėvai nesijaustų, kad jiem reiktų tą daryti ir nesijaustų to siaubo dalimi. Taigi Aš pritariu tam, ką sakė e, Holmeier, kad reiktų spręsti nelydimų nepilnamečių, kartais lydimų nepilnamečių moterų problemas, nes smurto lygis prieš tuos asmenis stovyklose ir visuomenėje yra nepriimtinas ir kol kas mums nepavyko išspręsti tos problemos, taigi turime imtis daugiau pastangų. Kalbant apie džiunglę skalė, aš labai artimai Znev dirbau ir kitais, kad išspręstumėme tą problemą. Pasirinktas požiūris yra teisingas. Yra siūloma, siūlomas padarus perkelimas Prancūzijoje žmonėms, kurie gyvena toje, tose džiunglėse, konkrečios perkelimo galimybės, konkrečios perkelimo vietos vaikams, moterims, dirbant artimai su Junktinės karalystės institucijomis, kad e, būtų suvienijami šeimos nariai, nepilnamečiai, nepilnamečiai kurie yra nelydimi, irgi būtų jų problema išspręsta. Taigi aš tikrai norėčiau pagirti Davido Milibando pastangas, kuris asmeniškai daug, mė, daug tam skiria dėmesio ištisus mėnesius. Galbūt nelabai matomai, bet aš tikrai norėčiau akcentuoti tą jo darbą ir galiausiai Britanijos vyriausybė dabar dirba su Prancūzija ir bando išspręsti šią problemą. Problema ta, kad, na, iš tiesų žmonės nenori trauktis iš tos zonos, nes toje zonoje jie mano, kad dar vis pavyks jiems užšokti ant traukinio ar sunkvežimio ir įvažiuoti į Junktinę karalystę. Ir jie protestuoja prieš tai, kad Prancūzija jiems siūlo padorų būstą, padorų gyvenimą. Tai aš tikrai nelabai tvirai ir nelabai palankiai vertinu tokį protestą aš na, nekritikuoju tikrai to požiūrio, kurį pasirinko Prancūzijos vyriausybė. O dėl žiniasklaidos, Graikijos, Junktinės karalystės, Bulgarijos, aš dar norėčiau pabaigai pakomentuoti žiniasklaidą Junktinėje karalystėje. Bet manau, kad tai yra aktuolus klausimas diskusijoms kolokvijume la, lakryčio mėnesį. Mes kalbėsime apie tai ir žiniasklaidos atstovai kalbės apie tai ir tada gal geriau suprasime apie tai, kas vyksta Europoje. Ištisus metus matėme, kad silpnėja mūsų žiniasklaida dėl paprastų ekonominių priežasčių, nes ypatingai spausdinama žiniasklaida tiesiog jos mažėja dėl to, kad kaip plėtojasi informacinė visuomenė, jie priklauso nuo, nuo reklamų, reklama suranda dabar kitų būdų, kaip pasiekti klientą ir mažiau reklamos, mažiau galimybių apmokėti žurnalistams už jų darbą. Tai yra milžiniška problema, nes gyvename tokioje visuomenėje, kuri yra viliojama politikos, kuri yra be faktų, tai yra politikos, kuri grindžiama mitais, emocijomis ir panašiai. Tai yra svarbiau nei faktai ar statistika. Mes matėme, kaip viskas buvo per Brexito e, diskusijas. Ekspertais jie netikėjo, tikėjo tik mitais. Štai tokioje visuomenėje gyvename ir be nepriklausomos laisvos žiniasklaidos, kuri galėtų išanalizuoti, ištirti. Ta visuomenė be faktų plėsis, auks. Ir tada tai bus didžiulė grėsmė demokratijai. Taigi tai nėra menka tema dėl Turkijos. Mes parengsime pažangos ataskaitą lapkričio mėnesį. Aš pats nuolatos palaikau ryšius su Turkijos institucijomis, pavyzdžiui, dėl to, kaip laikomasi rodiklių ir kaip būtų galima toliau dirbti su Turkija dėl susitarimo įgyvendinimo. Aišku, padėtis labai sudėtinga ir įtempta. Kartais Europos politikai visiškai neįvertina, kokį poveikį padarė valstybės perversmas. Bent jau turkai jaučiasi, kad paramos nebuvo pakankamai, kai jiems kaip ir pavyko išgyventi tą, tą bandymą kariniomis priemonėmis nuversti demokratinę vyriausybę. Aš taip pripažįstu, suprantu, kad tas jausmas yra labai aiškiai juntamas e, Turkijos politinėje scenoje, bet tuo pat metu mes turime toliau bendrauti, kalbėtis, kur mes matome jos kaip partnerius teisinės valstybės principų, teismų nepriklausomumo, žiniasklaidos laisvės rytise ir tai bus visuomet aštrus, bet labai svarbus diskusijų elementas su Turkija dėl sienos tarp Švedijos ir Danijos. Mūsų reakcija pasirodys kitą savaitę. Atsiprašau, kad negaliu užbėgti už akių įvykiams, nes kol kas viskas dar yra svarstoma komisijoje ir aš labai atidžiai atsižvelgiu į tuos skaičius, kuriuos jūs patikėte, ponė Vikström. Tai yra problema, kad tikrai turime daug klausimų, kurie susikaupė dėl saugumo, migracijos taryboje. Mes e, kaip ir bandome tarybą raginti, kalbamės nuolat, e, bandome raginti imtis tų klausimų ir e, kalbamės pirinkančią valstybę. Aš tikiuosi parlamento visapusiškos paramos, bandant greičiau svarstyti tuos klausimus, nes jie labai svarbus perkelimas iš Turkijos nepakankamai valstybė, valstybės narės yra padariusios. Kalbant apie prisimtus pažadus, jeigu nesuprasime, kad tai yra esminė sprendimo dalis, tai tada sprendimas, sprendimui kils grėsmė ir spaudimas kaiminėms visuomenėms, Jordanijai, Libanui, tai yra nepriimtina ir tai turėtų būti to perkelimo dalis. Mes kartu su kitomis vakarų valstybėmis, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Kanada, kuri labai dosniai įsitraukia į šią į šį principą ir jeigu mes nerasime globalaus sprendimo žmonių perkelimo klausimų, tai kažin ar mums pavyks ko nors pasiekti. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad nėra taip, kad rytų Europoje, Europoje mažumų klausimas aktualesnis nei vakarų Europoje. Taip nėra. Aš esu šalto karo karys, kuris savo politinę mąstyseną ir karjerą kūrė tuo principu, kad reikia užkirsti kelią Europos susis, susiskaldimui, kad užkirsti kelią tvoroms ir sienoms. Ir man kartais labai liūdna matyti, kad tie patys žmonės, kurie buvo tokie drąsūs ir narsiai kalbėjo prieš tas sienas ir, ir tvoras, kurios buvo statomos Europoje ir neleido žmonėms jaustis laisviems, jie buvo tokie drąsūs ir narsus, dabar jie mano, kad tų sienų ir tvorų reikia, kad galėtų apginti tas pačias laisvės. Tai tada mes ne ten, kur turėtumėme būti kaip europiečiai, jeigu mes manome, kad tvoros ir sienos išspręs problemas. Aš suprantu, kad žmonės nori apginti savo laisvę, tačiau nenaudokime tų pačių priemonių, kurias tariamai turėjo naudoti kiti, kad sukurtų tą vadinamą antifašistinį antifašistinę sistemą. Tiesiog tai buvo tik tai būdas žmonės įkalinti. Tai nepasirinkime tokio kelio, nes jis nėra tinkamas. Ir Vaclavas Havelis labai gražiai tai įtvirtino sakydamas, kad didžiausia gyvenimo pergalė yra tai, kad rytai ir vakarai nėra moralės vardikliai, kad jie tiesiog yra tik geografiniai vardikliai. Tai denominacijos, tai yra esmė, kalbant apie ES ateitį ir mūsų darbą. Ačiū už kantrybę, labai ilgai atsakinėjau tos klausimus, bet manau, kad šios diskusijos turi tęstis. Ačiū. Um, Na, manau, kad galiu visų komiteto narių vardu pasakyti Fransai, kad palyginti su pastaruoju mūsų sutikimu, dabar sulaukiama labai didelio aktyvumo, kolegos kalbėjo įvairiais klausimais, pradedant e, ataskaitą dėl korupcijos ir baigiant pagrindinėmis teisėmis. Ta tikrai nebejokite mūsų e, pasišventimu šiam darbui. Žinau, kad lapkričio mėnesį vyks žiniasklaidos laisviai skirtas kolokviumas, jūs taip pat minėjote ir kitus dalykus, e, klausimus, kuriuos spręsite. Na, matau, kad jau daug kas išeina. Noriu dar kartą padėkoti nariams už jų drausmę ir už šios klausimus, kurie tikrai parodė mūsų didesnį įsitraukimą šį kartą. Ačiū. Okay, as we are a bit behind schedule. Kadangi šiek tiek atsiliekame nuo savo tvarkaraščio, noriu paprašyti tų, kurie nori pasikalbėti, išeiti iš salės, o tie, kurie lieka, prašau dalyvauti svarbioje diskusijoje dėl kito mūsų klausimo. Kolegos, prašau grįžti prie darbo atvarkės. Kitas klausimas. E, robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos. E, rengiame nuomonę, kurią teiksime e, pagrindiniam komitetui, kuris dirba su šio klausimu, jūrio komitetui. Mes kaip Libe komitetas čia dalyvaujame uh, pagal 54 darbo tvarkos e, taisyklių punktą. E, pirmiausia, suteiksiu žodį nuomonės referentui, ponui Boni. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų e, dėl Libe komiteto nuomonės, dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų. Aš manau, kad ši nuomonė yra labai svarbi, nes joje kalbame apie būtinybę užtikrinti privataus gyvenimo apsaugą, domenų apsaugą, saugumą. Taip pat kalbama ir apie etinį požiūrį į e, robotikos kūrimą, ir naudojimą, ir dirbtinio intelekto naudojimą. Gavome 87 pakeitimus, kolegos keliais klausimais sustiprino, praturtino mano nuomonę. Ir, kaip ir buvo siūloma nuomonės projekte, daug dėmesio skyrė etikos aspektams šioje srityje. Tai yra labai svarbu ir tai atitinkamai atspindėta kompromisiniuose pakeitimuose. Kolegos taip pat akcentavo e, bendrojo domenų apsaugos reglamento principus, kurie bus taikomi šioje srityje. Buvo pateikta daug pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti, kad ypač sveikatos priežiūros, e, namų robotikos srityje, taip pat ir fizinės pagalbos srityje E, taip pat e, kuriant prietaisus, kurie gali būti nešiojami ant žmogaus kūno, būtų užtikrinama tinkama apsauga. Taip pat buvo kalbama ir apie e, žmogaus ir robotų sąveikos poveikį. Mes apie psichologinį poveikį. Mm, reikia galvoti apie tai, kad e, kartais e, dėl robotų žmonės gali izoliuotis nuo tikrovės. Taip pat reikia ypatingą dėmesį atkreipti į robotų poveikį vaikams, e, pažeidžiamiems žmonėms. Taigi aš atsižvelgiau šios pakeitimus. Pakeitimuose taip pat buvo akcentuojama ir robotikos bei dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo aspektus. Žmon, kolegos taip pat pateikė daug pastabų dėl mm, bepiločių orlaivių arba dronų, ypač daug buvo pastabų susijusių su bepločiais orlaiviais, kurios naudoja e, karinės pajėgos. Buvo e, sakoma, kad negalima suteikti galimybės m, e, nusitaikyti ir žaloti žmonės be žmonių įsikišimo. Ir taip pat e, buvo akcentuojama ir švietimo bei mokymo svarba E, projektuotojams ir inžinieriams. Taip pat reikia mokymų ir švietimo ir visuomeniai, kad žinot, jį žinotų, kaip veikia robotai. E, kolegos, noriu dar kartą padėkoti Jums už pateiktus pakeitimus, patobulinimus. Dabar su šešėliniais pranešėjais mes rengėme kompromisinius pakeitimus ir dėl šios nuomonės Libe komitete bus balsuojama lapkričio 17 dieną, o balsavimas dėl viso pranešimo jūri komitete yra numatytas lakrūčio 29 dieną. Dėkoju ponui Boni. Matau, kad vienas komiteto narys nori pasisakyti, kitų šešėlinių pranešėjų nėra. Taigi suteiksiu žodį ponui Ščiničiai. Dėkuoju, kad suteikėte man žodį. Uh, Norėčiau padėkoti kolegai Michalui Boniui už atliktą e, šito klausimo darbą. Aš e, noriu pasiūlyti kai kurių pakeitimų, kurie yra susiję su nepilnamečiais, kurie yra pažeidžiami, nes yra tam tikra rizika dėl e, priklausomybės nežinau, kaip teisingai, ar teisingai ištariu, iki komori. Nes čia kalba sukasi apie nepilnamečių priklausomybę šitame sektoriuje, kuomet jie dirba su tam tikrais e, robotais e, ar, ar panašiais gaminiais ir yra pažeidžiami šito klausimu ir Mes turime užtikrinti, kad e, jie būtų tinkamai apsaugoti, tad aš e, pateiksiu tų e, pakeitimų ir tikiuosi, kad jie bus įtraukti į galutinę teksto versiją. Dėkuoju dar kartą už atliktą darbą. Now, you, Chairman, Ačiū. Jums pirmininkėms leidus perskaitysiu ponios Stevens mintis. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Boniui už konstruktyvų požiūrį rengiant šią nuomonę. Kaip ir daugelis kitų kolegų, e, mane labai domina robotikos ir dirbtinio intelekto teikiamos galimybės. Šios technologijos e, e, turi daug perspektyvų, jos gali pagerinti daugybę žmonių gyvenimą. Tačiau iš patirties žinome, kad dirbtinio intelekto E, perspektyvos yra susijusios ir su tam tikrais pavojais. Ir kai kurie mokslininkai jau yra pasakę, kad dirbtinio intelekto klausimas yra pats didžiausias iššūkis, su kurio susidursime per atimiausią dešimtmetį. Mes e, Teisėkūros institucija tik pradedame eiti teisėkūros keliu, tik pradedame priimti teisės aktus, kurie reglamentuos dirbtinį intelektą ir robotiką. Bet tuo metu, kai Rengiame šią nuomonę. Moksliniai tyrimai susiję su dirbtiniu intelektu ir robotika sparčiai e, eina pirmin ir e, reikia galvoti apie taikomus teisės aktus dirbtiniam intelektui. Kalbėdami apie dirbtinį intelektą, mes e, neturėtume apie dirbtinį intelektą galvoti kaip apie žmonės, kaip apie asmenis, nes dirbtinis intelektas labai smarkiai skirsis nuo žmogaus intelekto, nuo žmogaus proto ir dėl to turime labai uh, atidžiai, atsargiai tvirtinti šiam intelektui taikomas taisyklės. E, o e, baigdama pasakysiu, kad esu pasirengusi dirbti su ponu Boniu ir kitais. Ačiū ir aš norėčiau trumpai pasisakyti, kadangi aš esu šio pranešimo šešėlinis pranešėjas. Kaip jau buvo sakyta, manau, kad šis pranešimas, ši nuomonė yra labai svarbi įvairioms rytims. iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad žvelgiant į pakeitimus, akivaizdu, kad e, mes, e, mums rūpi tie patys dalykai. Manau, kad mūsų nuomonė bus svarbus indėlis į e, Teisės reikalų komiteto rengiamą nuomonę. manau, kad mes čia padarysime didelį poveikį. Ir dabar dar žodis ponui Boni. Ačiū, ačiū Jums už paramą. Manau, kad mes turime ir toliau bendradarbiauti. Ir kiek, jeigu teisingai prisimenu, pirmadienį esame numatę susitikimą Strasbūrę, kurio metu aptarsime kompromisus. Manau, kad ten taip pat galėsime pasiteikti nuomonėmis ir pasiekti, kad mūsų nuomonė visiškai atitiktų lūkesčius ir reikalavimus. Ačiū. Taip, iš tikrųjų pirmadienį yra numatytas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ten mes tęsime darbą. Kitas punktas mūsų darbo tvarkėje yra keitimasis nuomonėmis su Paul Nemitz. Jis yra e, teisingumo ir vartotojų, tai yra DG Just generalinio direktorato e, atstovas, direktorius atsakingas už pagrindinės teisės ir e, pilietybę. Šių metų gegužės mėnesį komisija kartu su Facebook, Twitter, YouTube ir Microsoft pateikė Elgesio kodeksą, kuriame yra numatyti įsipareigojimai kovoti su neapykantos skleidimu internete Europoje. Neapykantos skleidimas internete ne tik neigiamai paveikia tam tikras grupės ir asmenys, į kurios yra nukreiptas, bet e, daro poveikį ir tiems, kurie pasisako už laisvę, toleranciją, nediskriminavimą mūsų atvirose visuomenėse. Mes šiandien pasikvietėme poną Paul Nemits, jis yra pagrindinių teisų ir sąjungos pilietybės direktorius. Teisingumo generalinėme direktorate jis pristatys šį Elgesio kodeksą ir mes taip pat keisimės nuomonėmis su tais nariais, kurie norės pasisakyti. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę. Elgesio kodeksas, dėl kurio buvo pasirašyta gegužės 31 dieną, tai yra būdas užmėgsti labai atvirą dialogą tarp bendrovių, vis, pilietinės visuomenės. visuomenės ir turinys daugiausia yra grindžiamas pagrindų sprendimu, kuris buvo priimtas 2008 metais 2913. Tai nėra naujas teisės aktas ir dabar yra tokia pagalbinė priemonė bendrovėms tam, kad valstybė vyriausybė laikytųsi šio pagrindų sprendimo, kuriame, kaip žinia, kreipiamas į valstybės narės ir reikalavimą, kad būtų imta imamasi baudžiamo teisingumo prieš tuos, kurie skatina neapykantą ir smurtą. Ir kaip valstybės vykdo ir gyvena šį sprendimą, komisija labai atidžiai stebi, matome daug policijos ir prokuratūros veiksmų ir e, baudos ar net įkalinimo bausmė kartais yra nustatoma ir skiriama. Taip pat kodekse yra numatyta prievolė ir bendrovės laisvanoriškai po ją pasirašė, peržiūrėti prašymus, kurie buvo pateikti per mažiau nei 24 valandas. Čia tikslas yra tas peržiūros atlikti nepriklausomai nuo to, kas pateikia tuos prašymus, nes yra įvairių šaltinių. Tai galėtų būti ir valstybė, ir nevyriausybinės organizacijos, kurie puikiai žino, kaip teikti tokius e, informavimo skelbimus. Ir turime šiek tiek e, jau informacijos apie tai, kiek laikomas yra to kodekso. Ir matome, kad e, į tokių specialių veikėjų informacinius pranešimus reaguojama juos yra greičiau, geriau. ir matome, kad aišku situacija galbūt nėra vienoda lyginant e, įvairias bendrovės, nes e, yra skirtumas ir tarp bendrovių, ir tarp kalbų. Ir tikiuosi, kad gruodžio mėnesį mums pavyks e, galbūt daugiau duomenų pateikti, pažiūrėsime tuomet, ar ta sistema veikia. Taigi situacija dabar yra tokia ir mielai atsakysiu klausimus. Uh, and... Dėkoju Ir du nariai norėtų pasisakyti, pradėsime nuo jų, o po to dar turės galimybę ir kiti, jeigu norės. Birgit Cipel, pirmoji. Ačiū. Kai pirmąjį kartą perskaičiau darbo atvarkę, man pasidarė įdomu, kodėl kalbame apie Elgesio kodeksą, nes mes nekalbame apie neapykantą kurstančias kalbas bendrai, kalbame apie nelegales neapykantą kurstančias kalbas. Taigi, aišku, gerai, kad yra Elgesio kodeksas, bet aš manau, kad reiktų taip pat ir aiškesnių taisyklių. Mes girdėjome apie tai, kad valstybėse narėse, tikėkime vis dažniau, kuriami veiksmai pasitelkiant baudžiamąją teisę tam, kad nelegal, ne, nelegalios neapykantą kurstančios kalbos ir tokie nusikaltimai nesitęstų. Tačiau, atvirai tariant, nematau daug pastangų, nes Vokietijoje dabar yra ta problema, kad taip, taisyklių turime, bet jeigu bandome susisiekti su socialinė žiniasklaida, viena ar kita, tai tada net nėra konkretaus asmens, su kuo būtų galima kalbėti, nėra jokios reakcijos. Tai koks tada kitas žingsnis, jeigu tiesiog jie nereaguoja, jeigu neištrina tokių įrašų, nors turinys yra akivaizdžiai nelegalus, tai apie ką mes tada kalbame, kai minime tik tai Elgesio kodeksą. Taigi, ką mes, Europos parlamentas, taryba, komisija galėtų padaryti, kad kai tik tai akivaizdu, kad yra nelegalaus turinio ir kad tai yra nelegalios, nelegalus neapykantą kusantis pasisakymai, kad būtų imtasi veiksmų. Ir jeigu nėra imamasi veiksmų, nėra ištrinami tie įrašai, tai ką, kokių sankcijų, kokių nuobodų galime imtis e, prieš tuos paslaugų tiekėjus. Negalime taikstyti su situacija, kai tokie, toks nelegalus turinys paliekamas ir jį gali perskaityti visi ištisus mėnesius, metus tas turinys lieka nepašalintas ir nėra jokios reakcijos. Ačiū, toliau Sofintveld. Ačiū pirmininkė. Aš turiu panašius klausimus kaip ir Birgit Cipel. Apie kokį konkrečiai turinį kalbame, jeigu tai yra įžeidžiantis turinys ir įžeidžiančio turinio, e, tokio pagėžingo turinio, tai tikrai labai daug e, socialinėje žiniasklaidoje, tai kaip daryti tą skirtumą tarp įžeidžiančio ir nelegalaus tai, kas jau pažeidžia įstatymą, nes e, kai yra pažeidžiamas įstatymas, tai čia net negalėtų būti keliamas klausimas dėl turinio šalinimo. Tai kaip jūs pasirūpinsite, kad nebūtų netinkamai ribojama žodžio laisvė, nes tikrai kartais matome tokių juokingų pašalinimų, turinio šalinimo atvejų pastarosiomis savaitėmis, įskaitant ir pasaulyje pagarsėjusi mažos mergaitės, pagarsėjusios mažos mergaitės nuotrauką, kuri bėgioja nuoga. Cheminio ginklo takos Vietname. Tai juokinga, aš matau tokių dalykų socialinėje žiniasklaidoje, kuriuos paskelbė politinės partijos, įskaitant ir valdančiasias partijas iš ES valstybių narių toks turinys man, mane dar labiau įžeidinėja, mano manimo, tai net nelegalus turinys. Pavyzdžiui, byla dabar Niderlanduose yra svarstoma nes žmonės partijos lyderį, antieuropietiškos, antiimigratiškos partijos vadovą Bilders padavė į teismą dėl tam tikrų pareiškimų jo. Ir aišku, yra tas, ta linija labai neriški, bet kodėl el, Elgesio kodeksas pasirinktas, jeigu yra pagrindų sprendimas ir tai yra juk įstatymas, tai kodėl nėra laikomasi to įstatymo. Dar vienas klausimas, žinau, kad uh, Paskutinis vertinimas buvo pateiktas 14 metais, bet jeigu pažvelgtumėme į tą vertinimą, tai ten tiesiog yra kalbama, ar tas, tas pagrindų sprendimas buvo perkeltas į nacionalinę teisę ar ne. Tai ar jūs realiai įvertinsite, ar veiksmingai yra laikomasi to įstatymu? Dėkoju. Ačiū. E, Pone Činičiai. Grazie. Dėkoju. Turiu pasakyti, jog teikiamai žiūriu į pristatytą Elgesio kodeksą. Tai yra svarbus žingsnis, tinkama linkme, tačiau dar lieka nemažai ką nuveikti. Ir pritariu Birgit išsakytam, e, išsakytams mintims. Noriu taip pat pasakyti štai, kad taip, iš tikrųjų žodžio laisvė yra viena iš pagrindinių e, laisvių ir turime sieti šią temą su Elgesio kodeksu, tačiau e, kita vertus tai yra e, atskira tuo pat metu priemonė ir ją gali būti naudojamasi neteisėtiems tikslams. Galvoje propagandą, verbavimą, teroristinę veiklą. Tad Aišku, Elgesio kodeksas yra geras dalykas, bet norėčiau paklausti e, komisijos atstovo, ar galime e, tikėtis, jog bus rengiama ir Europos strategija kovojant su e, neapykantą kurstančiomis kalbomis, su terorizmu ar panašiais veiksmais internete ir kokios tuomet institucijos galėtų būti kūriamos ir kokios jau yra, kurios galėtų atlikti tokį darbą. Dėkuoju, ponas Boni. Ačiū už šią iniciatyvą, kurios ėmėsi komisija. Būtų labai įdomu daugiau išgirsti apie tai, kaip ta iniciatyva įgyvendinama. Uh, kokiu rezultatu buvo pasiekta nuo birželio iki dabar. Ši informacija būtų labai svarbi. Lenkijoje, aš esu iš Lenkijos, Lenkijoje mes su nevyriausybinėmis organizacijomis ir e, kontrol, Seimo kontrolieriais e, svarstome galimybę surenkti didelę konferenciją, kurioje būtų kalbama apie šį kodeksą ir taip pat norime e, kad labiau įsitrauktų didelės bendrovės, tokios kaip Facebook, ir reaguotų nacionaliniu lygiu, nes jos pasirašė tą Elgesio kodeksą Europos lygiu, o man atrodo, kad daug problemų kyla nacionaliniu lygiu. Ir manau, būtų svarbu mums visiems surenkti tam tikrų akcijų ar konferencijų savo šalise šią temą. Pritariu daugeliui e, abejonių, kurias išsakė Sofi ir Birgit. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kai svarstome, kaip e, kovoti su neapykantos e, kurstimu ir radikalizavimu, turime neužmiršti ir ekstremalaus nacionalizmo, nes mano šalyje dabar jis įgyja pavojingą mastą ir yra ir nemažai išpolių. Taigi mes turime bendradarbiauti, bet manau, kad to elgesio ir manau, kad to elgesio kodekso propagavimas turi būti stipresnis, rezultatai turi būti taip pat daug aiškesni. Ir paskutinė pastaba. Jeigu norime stebėti, kokios yra kokių psichologinių, socialinių ir kitokių padarinių sukelia naujos technologijos, manau, kad viskas labai gerai atspindėta televizijos seriale Juodasis veidrodis Black Mirror, kurį dabar galima pasižiūrėti ir Netflix transliacijų platformoje. Manau, kad čia galime kalbėti apie tam tikrą juodąjį veidrodį. Dabar ponia Kiengi. Gracija. E... Dėkuoju. Aš e, visiškai pritariu tam, kas e, buvo pasakyta anksčiau įvairių pranešėjų, bet turiu labai daug klausimų. Visų pirma, noriu žinoti, ar komisija ketina pateikti teisėkurus pasiūlymų dėl nepykantą kurstančių e, kalbų, nes dabar kalbame apie e, tokio pabudžio turinį ir e, kokios čia turėtų būti raudonosios linijos apibrėžiant šią savoką, turint omenyje, kad čia kalbama apie Elgesio kodeksą. Tas Elgesio kodeksas buvo pasirašytas įvairių įmonių, bet kartais viskas apsprendžia fiziniai asmenys, žmonės, daug žmonių kreipiasi į tas e, įmonės. Ir jie kartais smerkia tuos ar kitus veiksmus, tačiau nežinome konkrečiai apie, apie ką yra kalbama ir kaip tas e, pažeidžiantis taisyklės turinys turi būti išimamas iš interneto. Tai turi būti daroma nes e, klausimų yra pateikiama daug, tačiau nežinome, kas atsako, turime žinoti, kas per struktūrą tuo užsijima, kokie darbuotojai ten dirba. Skaidrumo tikslais mes turėtume tai žinoti, turėtume žinoti, su kuo mes bendraujame. Kitas e, dalykas yra labai daug iniciatyvų įvairiose valstybėse narėse. Italijoje e, yra taip pat E, dirbama šioje srityje. Yra vadinamasis Romos žemėlapis ir labai dažnai žurnalistai dirba šioje srityje. Aišku, geroji praktika pilietinės visuomenės plasmėje čia yra labai svarbus dalykas. Tad grįžtu prie klausimo, ar komisija numato pateikti e, kokiu nors teisėkuros e, pasiūlymu dėl tos gerosios praktikos ir dėl kovos su neteisėta veika. Ačiū. Aš prieš suteikdamas dar kartą žodį Paul Nemitz, kad jis atsakytų, norėčiau pakomentuoti vieną aspektą, kurį minėjo keletas kolegų. Na, galvojant apie daromus nusikaltimus ir neteisėtą veiklą kažkokiame privačiame priekybos centre, tai taip galėtume paprašyti prie, to priekybos centro savininkų, pasižiūrėti, ar nevyksta kokios nors nelegalios veiklos ir tada galėtume kviesti policiją ir taip pat galėtume prašyti, kad policija atvyktų į tą priekybos centrą ir imtųsi priemonių. Gerai, kad mes prašome tų įmonių laikytis bendro elgesio kodekso, kad būtų vadovaujamasi įstatymais, kurie galioja. Taip pat Sofi minėjo ir pamatinį sprendimą. Galbūt mes galėtume tą sprendimą patikslinti, kad būtų aiškiau, kokios teisės nuostatos galioja ES. E, kyla klausimų, kaip policija gali atlikti savo darbą šioje, šiomis sąlygomis šiose, šioje aplinkoje. Ir noriu klausti, ar komisija neketina ir teisės saugos institucijų įtraukti, nes šiuo metu policija valstybėse narėse veikia labai skirtingai, kai kur reaguojama, kai kur ne, nėra labai aišku. Ačiū. Mm, visų pirma, norėčiau atsakyti į ponios Kengė klausimą, mm, ar mes kalbame apie įžeidžiamą turinį, ar yra kokia nors, koks nors teisės aktas, kuriame pasakyta, apie kokį turinį mes kalbame. Iš tikrųjų, turime mes teisės aktą, tai yra direktyva dėl ksenofobijos ir iš tikrųjų čia mes kalbame ne apie įžeidžiamą turinį, bet apie raginimus imtis smurto, kalbame apie neapykantos kurstimą ir tos neapykantos kleidimą remiantis tautybę, religiją ir panašiai. Ši apibrieštis visiškai atitinka ir Europos žmogaus teisų teismo e, praktiką, ilgametę praktiką. Šis teismas visada sakė, kad lai, žodžio laisvė reiškia, kad gali būti įžeista valstybė, gali būti įžeidžiamos tam tikros gyventojų grupės. Taip gali būti radikalių pasisakymų, kurie yra įžeidžiami. Bet riba yra peržengiama tada, kai pradedama raginti imtis smurto. Ir, na, reikia nubriežti tą ribą ir tai daro ne vienos technologijų įmonės. Iš tikrųjų, tą ribą jau daugybę dešimtmečių e, nubrėžia žiniasklaidos priemonės, televizijos kanalai, radio kanalai ir spauda turi nubriežti tą liniją. Ir mes prašome įmonių tai daryti ir stengtis, kad jų mm, interneto svetainėse neatsirastų trečiųjų šalių turinio, pavyzdžiui, komentarų forma, kurie pažeistų teisės aktus. Kitas dalykas - reikalavimai keliami technologijų įmonėms. Čia yra tam tikras skirtumas. E, elektroninės prekybos direktyva e, šioms bendrovėms suteikia tam tikrą privilegiją palyginti su žiniasklaida. Kai žiniasklaida e, gauna trečiųjų šalių pastabų, ji pati savo iniciatyvą turi tikrinti, ar turinys atitinka teisės aktus. O technologijų bendrovės, kurios kuria elektroninės priekybos platformas, na, čia vadovaujamasi tam tikrą nuostata, kad tokios platformos yra neutralios ir technologijų bendrovėms nereikia savo iniciatyvą tikrinti turinio, jos privalo tai daryti tik, kai gauna pranešimą. Teisinių požiūrių kodeksas patikslina, kaip greitai turi reaguoti įmonės po, bendrovės po to, kai gauna pranešimą. Ir čia mes kalbame apie nusikaltimus, kurios daro ne bendrovės pamatinis sprendimas yra, e, pamatinėme sprendime kalbama apie asmenis, kurie teikia raginimus imti smurto, o bendrovėms ir galioja tam tikros išimtis ir galima diskutuoti, ar bendrovės yra pakankamai aktyvios, ar jos pasyvios. Komisija dabar sako, kad neketina peržiūrėti elektroninės prekybos direktyvos direktyvos. Kol kas bus apsiribota savireguliavimu. E, sieksime pasižiūrėti, ar tai veikia ar ne. Jeigu ne, tai imsimės kitų priemonių. Toliau empiriniai duomenys, jie kol kas nėra išsamus. Pirmųjų duomenų gavome iš Vokietijos. Yra pastebėta, kad e, padidėjo aktyvumas tais atvejais, kai patikimi informatoriai pateikia įspėjimus, tai dažniausiai yra nevyriausybinės organizacijos. Ir mūsų ne visai ten, tenkina reakcijos, kurių įmamasi, kai eiliniai piliečiai pateikia įspėjimus. Ir e, Elgesio kodeksas yra taikomas kiekvienai valstybei nariai, kiekvienam piliečiui, bendroviai ir yra jame numatyta, kad galima reaguoti visomis e, kalbomis. Ir aš manau, kad ponas Bonil pateikė labai gerą pasiūlymą, kad reiktų šaukti konferenciją, e, ten sukviesti e, suinteresuotusius asmenys ir kalbėti lenkiškai. Dėl mm, skaidrumo Na, kai vyko dėrybos, kalbėjome apie skaidrumą, e, kodekso pabaigoje yra pasakyta, kad ir toliau bus siekiama didesnio skaidrumo. Aš suprantu, kad jūs galbūt tuo nesate visiškai patenkinti. Ir aš pats kartais pastebiu, kad e, problema ta, kad nėra nurodomas kontaktinis asmuo. Ir nėra pateikiama atsakymo motyvų, kai kreipiamas į bendrovę. Nėra ir, arba, pavyzdžiui, kai pašalinamas turinys, nėra nurodomi motyvai, kodėl tai buvo padaryta. Na, mes ir toliau dirbsime su šiomis bendrovėmis. Ir rengdami kodeksą mes matėme, kad kai kurios valstybės narės įmasi tam tikrų priemonių ir kuo geriau, geriau bendrovės supranta, kad tai nėra vien komisijos iniciatyva, kuo labiau tą iniciatyvą remia ministerijos ir pilietinio visuomenė, tuo labiau bendrovės linksta su mumis bendradarbiauti. Ir bendrovės dabar turi pateikti mums duomenis, pateikti duomenis, kurie būtų patikimi ir kuriuos būtų galima patikrinti ir kurie parodytų, kad yra daroma pažanga per reikiamą terminą šalinant turinį, netinkamą turinį. Komisija ketina bendradarbiauti su bendrovėmis, mes sutarėme dėl tokio bendradarbiavimo metodikos, taip pat dirbsime ir su pilietinė visuomenė. Pavyzdžiui, mes skiriame finansavimą pasauliniam e, kovos su kibernetinė neapykanta e, tinklui. Gruodžio mėnesį tikimės jau turėti geresnių duomenų, e, juos pateiksime jums ir tarybai. ir tada ir, ir išmušta tiesos valanda. Toliau platesnis kontekstas. Žinoma, komisija įgyvendina ir kovos su radikalėjimu tinklą. susitvarkyti su tuo reiškiniu teisinėmis priemonėmis visoje Europoje, koks galėtų būti atsakas. Ir čia tiksliausia informacija apie rezultatų suvestinę yra reikalinga. Žinau, kad daug studijų yra atliekama. Yra daug dokumentų, kuriuos paskelbė ekspertai, bet man būtų įdomu sužinoti, ar komisija yra atlikusi išsame tai tuo tendencijas tos įmonės imtųsi veiksmų. Na tai čia nepakankamas atsakymas, jeigu turinys nelegalus ir nėra iš. padarinių. Ir empirinių duomenų yra jie dviejopo pobūdžio. Mes renkame informaciją apie neapykantos pakurstytus nusikaltimus, apykantą kurstančias kalbas. Kol kas empirinių duomenų trūksta abiejose srityse ir mūsų kol kas duomenys neleidžia sudaryti pilno įsivaizdavimo, sudaryti pilno vaizdo apie tai, kas vyksta. Taigi reng, reng, rengia, renkame tuos statistinius duomenys, tą daro ir pagrindinių teisų agentūra. Kalbant apie neapykitą kaltančius pasisakymus ir kaip bendrovės reaguoja ar pasitelkia Elgesio kodeksą, tai kol kas statistinių duomenų turime tik iš Vokietijos, kur uh, gerai atspindimi mūsų siūlymai ir mano papildomi komisijos pasiūlymo pakeitimai. Jais bandau daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų renkama informacija iš kitų agentūrų ir organų, bendradarbiavimas vyksta gerai ir mes norime padėkoti pranešėjui už jo darbą. Ačiū. Nematau daugiau komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti. Galbūt turime komisijos atstovų. Prašom, žodis jums. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už spartų darbą nagrinėjant šį dosiją. Dėrybos dėl šio klausimo vyksta labai seniai ir tikrai atėjo laikas jas užbaigti, nes psichoaktyviosios medžiagos yra pavojingos, nuo jų miršta žmonės. Ir aš labai vertinu spartų komiteto darbą su šio pasiūlymu. Spartų parlamento darbą su šio pasiūlymu. Ačiū, ačiū Jums už pasisakymą. Dabar noriu paklausti, ar ponas Boni nori tarti keletą baigiamų žodžių. Ačiū, mes tiesiog dirbame. Puiku, eikime prie kito klausimo. Tai yra vienoda leidimų gyventi forma. Gyventi forma. E, keičiamas reglamentas 1030-2002, nustatantis vienodą leidimo apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą. pakankamai trumpa. Daugiau pobūdžio pasiūlymas. Jūs vieningos Ir priede taip pat bus kai kurių pakeitimų. Tie pakeitimai susiję su uh, Okay. Um, thank you for those uh, who stayed uh, for. Kągi dėkoju, kad palaukėte, kol bus uh, svarstama šis klausimas, tai bus uh, ataskaitos uh, svarstymas misija į Kalė Prancūzijoje, Liepos mėnesį įvykusi, kur tikslas buvo, aštuoni kolegos ten vyko, kolega, e, tikslas buvo susitikti su Prancūzijos ir vietos valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kad būtų galima įvertinti situaciją vietoje. Kad būtų ir dabar apsvarstysime tos apsilankimo rezultatus. Suteiksiu žodį Anai Gomeš, kuri buvo delegacijos vadovė, po to kiti delegacijos nariai galės irgi pasakyti. Ana, prašau. Dėkoju. Norėčiau tiesiog pasakyti, kad Šie, e, ši, šis apsilankimas vyko praėjus mažiau nei mėnesiui po Brexito sprendimo Didžiojo Britanijoje. Tai buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip e, tai paveikė jau tada tą nuotaiką stovyklose, kuriuose lankėmės. Bet prie to dar grįšiu vėliau. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad matėme dvi skirtingas situacijas matėme situaciją Granson, kur meras nusprendė įsitraukti, ieškoti sprendimų, kaip būtų galima sugražinti tuos, kažkaip sugražinti normalų gyvenimą į miestą. Kai akivaizdu, kad tų migrantų ir pabėgėlių yra daug norinčių pasprūkti į Britaniją. Ir minimalios, orios tokios sąlygos buvo numatytos jiems pragyventi tose stovyklose. Tai irgi yra tam tikra sąlyga tinkamai vietos gyventojams reaguoti į juos. Taigi meras pasirinko e, teritoriją, leido ir padėjo statyti tokius medinius namelius, tokius bazinės tokias paslaugas ten numatė, padedant nevyriausybinėms organizacijoms, įtraukė ir vietos gyventojus, ir stovyklos gyventojus. Ir iš tiesų problemų tai nesukūrė ir apie Gransan niekas net ir nekalba, nes ten problemų kaip ir nėra. Nepaisant to, kad meras pripažįsta, jog stovyklų gyventojų yra labai įvairių nes nuolatos juk atsiranda kitų, vieni įvažiuoja, kiti išvažiuoja. Labai kitokią situaciją matėme kalė, kur visi kalba apie džiunglės. Ir tikrai atsiprašau, bet aš pati asmeniškai supratau, kad mero požiūris nepadeda. Ta matėme netgi diskusijose su mumis merė labai priešiškai vertina pabėgėlius ir migrantus, kurie ten atvyksta. Ji pabrėžė, kad e, miestas, miesto gyventojai patiria didžiulį stresą dėl to. Mus nevyriausybinės organizacijos informavo, kad visiškai jie palikti likimo valiai, priešingai nei Samansant miestelėje. Merė visiškai neįsitraukusi problemos sprendimą ir problema tik blogėja ir baisus toksai, tokia bidonvilis, tokia džiunglė, tokios džiunglės kuriasi, kur žmonės visiškai jokios paramos nesulaukia ir tada imasi visokių negerų dalykų ir matome ir gatvėse miestų, miesto gatvėse prašančiųjų išmaldos ir konfrontacijų su vietos gyventojais, nes tai aišku yra puikus šaltinis paimti darbuotojus ir mažai jiems mokėti už darbą. Ir aišku, Prancūzijos vyriausybei, kaip girdėjome, kad ginamos yra žmogaus teisės, bet ne tik pilietinė visuomenė, žiniasklaida, žiniasklaida Prancūzijoje tą turi daryti ir galiausiai vyriausybė ėmėsi veiksmų ir stovykloje toje, stovyklų džiunglėje, džiunglėse tose su, sukūrė ir pastatė šiek tiek padaresnį būstą, ypač vaikams, kad būtų mokyklos, kokios tai jau numatytos jiems, ir moteriams taip pat ir labiausiai tokiems pažeidžiamiausiams žmonėms sukūrė šiek tiek geresnės sąlygas. Tai labai svarbus vyriausybės veiksmai ir mano nuomonė tai labai prisidėjo prie situacijos šiek tiek nuraminimo. Tokiu būdu pilietinės visuomenės organizacijos uh, gali dabar irgi teikti bent bazinę paramą migrantams, pabėgėliams. Na, kokia problemos esmė ir ištakos? Ištakos tos, kad yra žmonių, kurie atvyksta iš Afrikos, kitų pietinių valstybių, atvyksta į Kalė tam, kad patektų Britaniją. Britanija jų galutinis tikslas. Ir aišku, yra organizuotų nusikaltelių priekeivių tenais, priekeivių tinklų, kurie ten labai aktyvūs, įtikina žmonės, kad jie pateks į Britaniją, nepaisant, kad labai sunku tą padaryti dėl saugumo priemonių, kurių ėmėsi Prancūzijos vyriausybė dėl tokiai susitarimų su Britanija. Tačiau tas buvo padaryta ir tam, kad būtų apginti žmonės, nes jeigu jiemsis bet kokių priemonių, kaip anksčiau, tarkim, buvo eurotunelių, bandė patekti ir netgi dabar mergaitė 19 metė etiopietė žuvo bandydama užšokti ant to sunkvežimio, bet Esmė ta, kad yra tų organizuotų nusikaltelių tinklų, priekeivių tinklų, kurie pasinaudojo breksitu ir sakė žmonėms, niekur ne, ne, nedinkite, neišvažiuokite, ne, nesitaikstykite su prancūzijos pasiūlymu gauti būstą ar prieglopstį netgi, nes matėme, kad Prancūzija lyg bandė siūlyti žmonėms prašyti prieglopščio Prancūzijoje, bet jie to nedarė, nes tikėjosi patekti į Britaniją, nes būtent ten jie turi ar giminių, ar bendruomenė ir įsisteigusi jie ten nori patekti. Ir tie priekeiviai juos kurstė ir sakė, kad ne, nes, nesitaikstytų jie su Prancūzijos pasiūlymu. Ir netgi pasinaudojo Brexitu ir sakė, kad nesvarbu, čia viskas viskas praeis ir laisvai pateksite, tik palaukite dar šiek tiek. Ir daugelis tų žmonių, su kuriais e, mes pabendravome tose stovyklose, dauguma jų mums sakė, aš pateksiu, aš žinau, kad pateksiu. Visi patenka, čia tik tai laiko klausimas, pinigų klausimas. O kad gaučiau pinigų, aš viską padarysiu. Tai štai kokia tragedija. Man atrodo, Prancūzijos institucijos, e, su kuriamis susitikome, bando spręsti problemą, bando kompensuoti už tokią nelabai galbūt palankę vietos e, vyriausybės, e, vietos valdžios požiūrį. Ir dabar prancūzijos institucijos bandė vėlgi konfrontacijos tokios imtis, galbūt, kad geresnė, geresnį būstą parūpintų tiem žmonėms, bet vienintelis įmanomas būdas būtų per intensyvų dialogą su tais e, džiunglių ar stovyklų gyventojais, nes priešingų atveju kils smurto banga. Ir mane labai nustebino tai, kad yra daug pinigų skiriama saugumui saugumo aparatui. Bet tai nereiškia, kad žmonės nepatenka. Ir tai nereiškia, kad priekeiviai, jų veikla yra pažabota. Ir aš nežinau, ar verta tiek pinigų skirti saugumui, kai tai tarnauja Britanijos vyriausybės interesams, kuri netgi nepadeda Prancūzijos vyriausybei susitvarkyti su problema taip, kad būtų, būtų laikomasi tam tikrų žmogiškumo uh, E, principų, žmogaus teisų principų. Aišku, tai yra ir nelydimų nepilnamečių didžiulė problema, aš nežinau, kiek nelydimų nepilnamečių Britanijos vyriausybė prieimė, kiek jų pas juos pateko. Žinau, kad Prancūzijoje problema aktuali ir yra pateiktos tam tikros instrukcijos tam, kad e, Britanijos vyriausybė negalėtų išsiųsti tokių nepilnamečių, bet juokinga, tai yra nedidelis skaičius tokių nepilnamečių, kuriuos priemė Britanija ir kai tuo tarpu mes čia kalbame apie nepilnamečius, kurie bando pasiekti giminaičius Britanijoje, tai čia gali būti ir šeimos suvienimo klausimas keliamas ir 600 nepilnamečių buvo kalė tuo metu, dabar girdėjome, kad dvigubai išaugo jų skaičius. Ir tai, kad Britanijos vyriausybė nepriima daugiau ir nesprendžia nepilna, leidimų nepilnamečių klausimo, tai tikrai turime pasmerkti tokius dalykus ir pareikalauti, kad e, jie keistų savo požiūrį. Galbūt tiek būtų mano pastabų, papildant tą ataskaitą. Ataskaita ir tai yra gan išsami. Ačiū. Du delegacijos nariai nori pasakyti. Visų pirma, ponia Veržė. Oui, merci. Dėkuoju. Pirmininkė. Aš buvau delegacijoje. Taip pat dėkoju Anai už apibendrinimą ir pritariu jai. Mes matėme, jog padėtis kalė ir kitose dviejose vietose skiriasi. Kalė migrantais užsima vietinė valdžia, yra uh, atskiri prieimimo centrai moterims ir, nepilna, ir saugomiems nepilnamečiams. Ten e, gali būti 450 žmonių. Yra taip pat e, laikinų prieimimo centrų, kurie gali priimti atskirus asmenis iš viso iki 2000 e, žmonių. Na ir yra visa kita. E, Kaip sakė Ana, stovykloje padėtis kinta, keičiasi dažnai. Apskritai e, padėtis yra pakankamai prasta, katastrofiška ir visi gali sutikti su tuo, nes 5, e, 6 ar 7 tūkstančiai žmonių gyvena labai sunkiamis sąlygomis. Dabar kaip kito padėtis nuo Liepos mėnesio. Prancūzijos vyriausybė e, nuvertė tą lušnyną, tačiau reikėjo nuversti ir e, lušnyną, ir e, saliginai nu, nuolat, nu, nuolatinius pastatus. Dar pridursiu, kad e, tas prieglopščio centras buvo finansuojamas iš ES lėšų, todėl mes e, e, turėjome taip pat pagrysti tų lėšų naudojimą. Dauguma asociacijų, kurios dirba kali, sutiko, kad lušnynos dalis būtų nuversta. Tačiau yra pakankamai daug nerimo dėl laikinų prieimimo struktūrų pašalinimą, nuvertimą, kaip buvo pasakyta, e, tos e, apsaugos institucijos neužsijima vaikais. Prieš 15 dienų buvo nustatyta, jog apie kad yra labai daug nelydimų nepilnamečių ir nepakankamai priemonių taikoma jiems priimti ir apsaugoti. Todėl mes turime siekti, kad, kad tie nepilnamečiai būtų tinkamai apsaugoti. Mes konstatuojame, kad Junktinės karalystės institucijos ne, uh, nereaguoja į tokius e, e, skatinimus. Jungtinėje karalystėje teisė būti priimti galėtų, turėtų apie pusantro tūkstančio ir po vidaus reikalų ministro vizito Junktinė karalystė sutiko dabar priimti apie 15. Manau, kad tai problemos neišspręs. Man atrodo, kad e, tie pastatai, kol dar nenuversti, vis dėlto turėtų būti panaudoti priimti nepilnamečiams. Dublino reglamente yra atskiras straipsnis, neprisimenu tiksliai jo e, numerio, e, reglamentuoja tokių nepilnamečių prieimimą. Tad e, nuvykę ten į vietą ir matę, kokia yra padėtis, mes manome, jog mums tenka atsakomybė dabar užtikrinti, kad būtų skubiai imtasi veiksmų sprendžiant šitas problemas ir turėtume parašyti laišką Prancūzijos vyriausybėje ir galbūt Junktinės karalystės vyriausybėje taip pat dėl mano anksčiau minėto aspekto. Dėkuoju dabar ponia Kengė, o paskui ponia Gijom. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Anai. Pritariu daugeliu jos išsakytų minčių. Labai naudinga buvo apsilankyti vietose. Matėme, jog daug migrantų dabar yra įstrygę kalė ir gyvena nepriimtinomis e, sąlygomis. Jie gyvena tose džiunglėse. Tūkstančiai žmonių gyvena neteisėtai ten ir praktiškai yra nematomi. Komet jie gyvena neteisėtai kur nors, tai e, tomis sąlygomis ten klesti ir organizuotas nusikal, nusikalstamumas ir daugelis žmonių tampa organizuoto nusikalstamumo aukomis. Aš e, norėčiau pasakyti štai, kad Visų pirma, noriu pabrėžti, jog ir toliau bendrijos lygmenių yra pol politinis e, sąstingis ir mes matome dabar jo pasiekmes ir, ir kale, ir kitose vietose ES e, valstybėse. Matome, jog bendra politika neegzistuoja ir tai yra mūsų fiasko ir taip yra dėl solidarumo krizės. Antras dalykas požiūris į e, teritorinį lygmenį. Matėme Grand Center e, meriją, matėme, kokia padėtis yra kalė ir tikrai mums reikia bendros strategijos, jeigu norime išsikapstyti iš šitos krizės, turime turėti labai aišku integravimo planą ir turime užtikrinti orumo nepažeidžiančias apgyvendinimo sąlygas. E, tiems žmonėms. Ana taip pat minėjo nelydimų nepilnamečių problemą. Mes turime akcentuoti šitą problemą ir pabrėžti nepilnamečių e, interesus, kuriems turi būti teikiamas prioritetas. Dvi rekomendacijos. Kali mes pamatėme, kokių neigiamų pasiekmių kyla dėl Dublino reglamento taikymo. Todėl e, labai skubiai turime reformuoti tą reglamentą, nes mes matome, kokią neigiamą įtaką daro šios nuostatos konkrečiose vietose. Ir dar vienas pasiūlymas, jeigu tie žmonės turi dabar gyventi tokiamis sąlygomis ir gyventi neteisėtai, tai mes turime daug intensyviau dirbti dėl legalios migracijos kanalų ir dėl humanitarinių koridorių. Dėkoju. Pane Gijom. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti Anai ir visai delegacijai už tai, kad jinai lankėsi kalė ir kad e, apibūdino E, kalė padėtį. Ana sakė, jog ten yra įvairių kontrastų ir, ir skirtumų tarp atskirų stovyklų. Niekas negali susitaikyti su ta padėtimi, kurioje dabar yra kalė. Manau, kad visi sutarėme. Lygiai taip pat kaip ir Graikijoje, Bulgarijoje ar, ar kur nors kitur. Uh, Taip pat e, pabėgėliai gyvena tokiamis sąlygomis, kuomet kyla humanitarinių e, problemų ir mes su to negalime taikytis. Mes e, nenorime, kad tokia situacija tęstusi, tad turime imtis priemonių. Dėl gravimo. Manau, kad kadangi gyvenimo sąlygos yra neįsivaizduojamai blogos, tai iš tikrųjų tas gravimas buvo būtinas. Aišku, nusikalstamos grupuotės naudojasi tą padėtimi. Aš pakankamai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl, dėl veiksmų, kurių turėtume, turė, turėtume imtis. Uh, tose vietose užtikrindami prieimimą migrantų. Prancūzijoje lapučio pirma diena yra svarbi data, nes lapučio pirma prasideda žiemos laikotarpis ir išmesti žmogų į gatvę nebegalima. Labai sudėtinga programa prasidės tuomet ir bus nuspręsta, kas bus konkrečiai daroma. Mes, aišku, turime būti dėkingi tiek prancūzų institucijoms, tiek ir kitoms organizacijoms, kurios atlieka konkretų e, darbą prieglobžio teikimo srityje, prieimimo e, srityje. Aš norėčiau pasakyti, jog e, reikia vykti į vietas konkrečiai ir nelaukti formalių e, procedūrų pasiekmių. Nes e, labai svarbu pasiekti, kad e, būtų teikiami prieglapšio prašymai užuot šokus į sunkvežimį ir važiavus bet kur. Labai svarbu užtikrinti koordinavimą, kad e, visi veiksmai būtų koordinuojami, be kitako turiu galvoje ir tų e, pastatų grevimą. Aišku, nepilnamečio, apie kurios buvo kalbama, skaičius galbūt yra nepakankamas. E, tų nepilnamečių skaičius, kurie norėjo vykti į Junktinę karalystę, nebuvo pakankamas ir e, prancūzijos institucijos turėjo dar užbaigti e, formulamus. Turime dėti bendras pastangas irgi, kad šitie procesai būtų užbaigti. Toliau paskirstimas valstybėse narėse aišku, galime visą laiką akcentuoti, kad e, tas procesas turi vykti teisingai, bet labai svarbu užtikrinti ir tinkamą paskirstimą kiekvienos šalies viduje. Cecilė e, minėjo e, šį aspektą, o aš e, noriu kalbėti apie Prancūzijos padėtį šituo požiūriu. Aš nenoriu dabar nieko kritikuoti, tačiau e, mūsų patirtis perkelimo E, srityje rodo, jog e, kiekvieną kartą, kai e, tame procese dalyvavo vietinės valdžios institucijos, visuomet e, viskas buvo įgyvendinama sėkmingai, todėl kad tame dalyvavo ir vietiniai gyventojai ir kiekvieną kartą tai buvo sėkmė. Aišku, yra ir tokių atvejų, kur buvo neigiamas patirties, bet tais atvejais, kai dalyvavo vietinės valdžios e, struktūros, e, Tai buvo sėkmė. Yra buvę atvejų, kuomet vietinės valdžios struktūros atsisakė tame dalyvauti ir net buvo e, bandymų kreiptis į viešąją nuomonę, e, kad migrantai nebūtų priimami. Tad, aišku, tos pačios vietinės valdžios struktūros, jų vadovai turi imtis atitinkamų priemonių, kad tokių atvejų nebūtų ir kad būtų užtikrinama tinkama integracija. Ačiū. Po šio pasikeitimo nuomonėmis pasiūlysiu pirmininkui e, pasitarti su koordinatoriais, pagalvoti, gal būtų galima imtis kitų priemonių ir Taip pat yra numatytas susitikimas su Prancūzijos vidaus reikalų ministru e, ponu Kazniov gruodžio mėnesį. Galbūt ten būtų galima priimti sprendimų. Pone Gomes, taip. Aš tiesiog noriu pridurti, kad e, išardžius tą pabėgėlių stovyklą problema niekur nedings. Ta, džiu, tos džiunglės tos džiunglės bus atkurtos kažkur šalia. Ir tik, na, dėl prieglupščio Prancūzijoje. Tai yra minimali priemonė. Žmonės nori vykti Junktinė karalystė ir jie vyks ten tol, kol bus priekeivių žmonėmis ir žmonių gabentojų. Ir taip tai tęsis, kol neatsira žmonėms galimybių kitaip patekti Europą. Ačiū. Taip, aš manau, kad mes turime tęsti diskusiją šio klausimu ir žinau, kad pirmininkas yra numatęs aptarti šį klausimą ir su koordinatoriais. Ir taip pat turėtume dar keletą minučių skirti aptarti ataskaitą apie išvyką į Europos vaistų ir priklausomybių centrą. Pastaba. Aš e, pasitikiu pirmininku ir koordinatoriais. Manau, kad reikia palaukti gruodžio mėnesio ir tolesnių įgyvenimo veiksmų. Manau, kad e, atskirų nepilnamečio problema yra reali. Aš nenoriu dabar patarinėti Prancūzijos vyriausybei, mokyti jos, bet konstatuoju, kad yra 1200 nepilnamečių, kurie gali atsidurti staiga gatvėje, todėl kad nėra e, tokių institucijų, kurios užsima jų e, prieimimu. Galim kalbėti apie įvairiausius gražius dalykus, bet e, mūsų e, pirmininkas galėtų išklausęs e, nevyriausybinio organizacijų e, atstovus iškelti tą, tą, tą problemą, parašyti laišką. E, nes galime rasti tinkamų formuluočių ir tai gali būti naudinga Prancūzijos vyriausybei derantis su Junktinės karalystės e, vyriausybė, nes nepilnamečio problema kalė. Žinom, kad e, jų, jų, jų, jų bylos nėra tinkamai parengtos, nes padėtis tokia apgailėtina, kad, kad tai iš principo negali įvykti. Ir kai sakoma, kad 500 E, nepilnamečių gali vykti į Junktinę karalystę, paskui pamatome, kiek iškyla e, kliučių. E, Cecilė, tu sakei, jog nuo metų pradžios 20 tūkstančių nepilnamečių atvyko į Italiją. 2015 jų buvo daug mažiau, 12 tūkstančių, tik tai manau, kad pirmininkas Morajas galėtų parašyti laišką, kur jisai išreikštų susirūpinimą padėtimi, tai, tai būtų ne pasmerkimas, o tik susirūpinimas. Na, galbūt e, nepaverskime to vien tik tai Prancūzijos vidinę e, diskusiją. Aš puikiai suprantu, Marija Kristin, kad tu nesmerki. Aš sutinku, kad reikia nusiųsti signalą Prancūzijos vyriausybė, bet Prancūzijos vyriausybė puikiai supranta, kokia yra padėtis. Ar tu manai, kad prancūzijos vyriausybė nežino, kad yra e, tie nepilnamečiai ir, ka, ir kad nori nusiplauti rankas, nieko nedaryti? Ne, aš taip nemanau. Paprasčiausiai reikia užtikrinti tinkamą koordinavimą. Ir daug kas priklauso nuo jungtinės karalystės vyriausybės. Mes turime daryti spaudimą e, jungtinės karalystės vyriausybei, turime dirbti kartu su asociacijomis E, kurios padėtų tinkamai parengti bylas e, tų e, nepilnamečių ir vietose užtikrinant prieimimą reikia dirbti kartu su vietinės valdžios struktūromis, kad viskas tinkamai vyktų. Tad vien tik tai nusiu signalą in the upcoming days to uh, really have a, a follow-up uh, as soon. Na, siūlau grįžti prie šio klausimo, kaip galima greičiau, su koordinatoriais. E, vertėjų darbo laikas baigėsi, taigi arba reiktų tą ataskaitą pateikti per minutę arba